Ja. Damen und Herren, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, sveikinu jūs susirinkusius į mūsų posėdį. Turime stengtis pradėti punktualiai, nes mūsų darbo atvarkė yra labai daug klausimų ir mes kitaip nespėsime jų išnagrinėti. Wenn Sie einverstanden sind, Jeigu niekas neprieštarauja, o aš siūlyčiau neprieštarauti, aš kaip tarp pirmininko pranešimų e, norėčiau paminėti tik vieną dalyką, kad mūsų darbo tvarkė yra labai plati ir mes turime stengtis išnagrinėti visus klausimus, todėl turime visi stengtis kalbėti labai trumpai. Pirmasis darbo tvarkės punktas, tai yra trečiasis darbo tvarkės punktas, yra Europos palidovinės navigacijos programų laikotarpio vidurio peržiūra ponas Remek yra pranešėjas, e, turime stengtis pusę keturių baigti nagrinėti šį klausimą. Taigi, ponė Remek, dabar jūsų eilė. Ir laikysime paleidę laikrodį. E, po e, opravdu dlouhé době odložení té zprávy ji máte konečně k dispozici. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes dabar jau turime pranešimo projektą. E, tikiuosi, kad jau daugiau vėlavimų šiuo klausimu nebebus. Turiu taip pat galvoje ir visą Galilėjo projektą. Norėčiau padėkoti kolegom, kurie dirbo kartu su manim, rengiant pranešimą, taip pat sekretoriatui ir ponui Roiben už jo paramą. Taip pat norėčiau padėkoti e, komisijos atstovams už bendradarbiavimą. Kadangi turim labai nedaug laiko, noriu tik pasakyti, kad pranešimo projekte yra nedidelė dalis to, ką aš ir kolegos norėjome pateikti šiais klausimais. Tikiuosi, kad bus pateikti konstruktyvus jūsų komentarai, pasiūlymai ir kad šis pranešimas atspindės mūsų komiteto požiūrį. Norėčiau tik priminti keletą dalykų apie visą šį projektą. Sprendimas dėl Galilėjo sistemos E, paremtas dviem priežastim, kad ES būtų nepriklausoma šioje srityje ir kad turėtų e, svarbę e, pažangiausių technologijų rinkos dalį šioje srityje. Žinom, kad finansinių problemų yra nemažai. Komisija teigia, kad turint dabartinį projektą tik tai E, turint dabartinį finansavimą, e, sistemoje bus tik tai 18 palidovų. Bet norint pasiekti e, pilno sistemos, vis, visiško sistemos galingumo, reikia daugiau lėšų. Ir kartais planuojamas biudžetas yra viršijamas, tą turėtume suprasti, bet mes manome, kad šis uh, projektas apsimokės ir šios investicijos tikrai duos gražą. Mes turime nuspręsti, kokios turi būti procedūros įgyvendinant tokius sudėtingus projektus, kad su problemom, su panašiom problemom nesusidurtume ir renkdami kitus panašius projektus ateityje, tiek norėjau pasakyti. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad taip trumpai kalbėjote. Dabar steiksiu žodį kolegai Brežina. Dėkoju. Dėkui už žodį. Dėkui už suteiktą žodį. Perskaičius pranešimo projektą, perskaitęs pranešimo projektą, e, noriu pasakyti, kad jis parengtas labai profesionaliai ir labai mm, gerai apibendrina esminius dalykus, apie kuriuos turėtume pagalvoti, taip pat iškelia ir tas problemas, kurias dar reiktų spręsti. Projekto, e, pranešimo projektas iškelia ir tam tikrų abejonių dėl to, kaip sistema veiks po 2014 metų yra paminimas veiklos sąnaudų klausimas. Ir taip pat e, pranešime kalbam apie tai, kad kai kalbame apie tokias pačias pažangiausias technologi technologijas, ko gero įgyvendinimas tų technologijų mm, jų dėgymas yra lygiai toks pat svarbus kaip ir rezultatas. Procesas, e, proceso, įdėgymo proceso svarba yra tokia pat didelė kaip ir rezultato. Ir čia reikia nepamiršti tos įtakos, kurią šis projektas turės mūsų ekonomikai. Uh, Nėra vieno asmens pono Galilėjo, kuris būtų atsakingas už visą Galilėjo projektą, bet vieno tokio atsakingos mens nėra, bet tokia pat situacija ir su kitais panašios apimties projektais. Uh, uh, norėčiau padėkoti, sako ponia Hall, ponui Remekui už pranešimo projektą. Trečiojoje E, trečiajame paragrafe jis kalba apie skaidrumo svarbą, e, nes e, situacija nėra aiški. Kalbame apie tai, kad reikia 9, 9 milijardų eurų, bet nelabai aišku, kur tie pinigai tiksliai bus panaudojami. Būtų gerai, kad žinotume aiškius skaičius, aiškias sumas dėl kurių parlamentas, komisija ir taryba susitartų. Dabar susidaro toks įspūdis, lyg tie tos sumos tiesiog paminimos neaišku iš kur. Taip pat minimas ir galimas finansavimas naudojant e, pagrindų septintąją e, pagrindų programą. Septintąją inovacijų ir mokslinių tyrimų programą. jei mes kalbame apie tai, ar mes išgalime įgyvendinti tokį projektą, reiktų pažiūrėti į tas paslaugas, kurias Galilėjo tikimasi, kad teiks. Pirmiausia, tai paslaugos, kurios susiję su gelbėjimu. Tam reiks m, mm, tokių sudėtingų programų, bet iš kitos pusės tokias paslaugas Eknos e, jau siūlis visai netrukus, e, pavyzdžiui, kaip ir paslaugos, kaip saugiai e, padėti nusileisti lėktuvams. Taigi tas saugumo ir gelbėjimo aspektas, ar jis būtinai reikalingas šiame Galilėjo projekte, o jis ženkliai prisideda prie Galilėjo kaštų. Suprantu, kad turime e, nuolat galvoti apie tokio projekto įgyvendinimo pasiekmes. Ir kiek žinau, saulės pliūpsniai apskritai visom palidoviniam sistemom kelia nemažą pavojų. Taigi reiktų mm, norėčiau, kad būtų daugiau, daugiau aiškumo ir šiuo klausimu, ar buvo atsižvelgta į tą mm, Saulės pliūpsnių neigiamą įtaką palidoviniam sistemom. Dabar eh, kitas dalykas - Kinija ir radio dažniai. Tie dažniai, kuriuos dabar naudoja kiniečiai, nuolat teigiama, kad vyksta dėrybos su Kinija, bet kažin ar Kinija m, mm, bus linkusi daryti mum nuolaidų ir ar mum pavyks, ar mum pavyks e, įdėkti Galilėjo sistemą taip, kaip mes norime, jei kiniečiai blokuos tam tikrus mūsų radio dažnius ir neleis mum m, mm, pasiekti to, ko ketiname. Taigi esu labai dėkinga ponui Remekui už pranešimą. Dėkui. Dėkoju. Toliau ponas Weber. Vladimir Remek, euh, qui reconnaît la nécessité pour l'Union européenne de construire une infrastructure Galileo. Dėkui, euh, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pono Rėmeko pranešimas yra labai svarbus ir tikiuosi, kad mums pavyks tą sistemą įkurti pilnai. Tai yra, kad jinai turės 27 palidovus ir atitinkamą atsarginių palidovų skaičių orbitoje, nes būtent tai e, tik tai leis Galilėjo programai duoti visą tą pridedamąją vertę, kurios iš jos tikimasi. E, šiame E, šiuo klausimu kalbėdami turime neužmiršti tarptautinės konkurencijos. Kolegos jau tą pabrėžė. E, tokios palidovinės navigacijos sistemos yra ir Rusijoje, ir Kinijoje, ir Indijoje. Taip pat yra GPS sistema, kuri yra sukurta JAV Ir užtat mes turime kuo greičiau iki galo įgyvendinti Galilėjo palidovinės navigacijos sistemą. Ir tie, ta data, kurią yra numačius e, komisija savo pranešime, bijau, kad nebūtų pavėluota. Dėl to aš manyčiau, kad mes e, turime sudaryti tokį aišku tikslų planą turiu galvoje Galilėjo e, sistemos paleidimą ir čia ypač turiu galvoje ketvirtąjį paragrafą, kuriam pateiksiu pakeitimą. Rusai, rusų e, sojuz sistema, manau, galėtų neigiamai atsiliepti mūsų Galilėjo programai, nes rusai išlaiko monopolį. Uh, turėtume į tai atsižvelgti ir aš manau, kad Europos Sąjunga turėtų, mm, turėtų turėti galimybę pasirinkti, kuri raketa nešėja paleis Galilėjo palidovą į orbitą, pavyzdžiui, e, pasinaudoti Ariane sistemos galimybėmis. Ir manau, kad Ariane penktosios e, sistemos galimybės galėtume pritaikyti Galilėjo e, palidovo paleidimui. Ir manau, kad tas pritaikymas, kuris planuojama kainuos 50 milijardų eurų, mum yra visiškai įperkamas. Aš planuoju pateikti pakeitimą dėl ketvirtojo punkto, dėl nepriklausomų ekspertų, e, dėl to, kad šiuo, e, siekdamas, kad šiuo klausimu būtų atsižvelgta į visas įmanomas galimybės. Dėkui. Dėkuoju toliau kolega Lamberts. My, my two... Norėčiau atkreipdėmėsi į du dalykus. Pirmas vertinas įvairias galimybės, reikėtų pasakyti, kad komisija turėtų pateikti labai aiškę deklaraciją. Jeigu mes pasisakome už pilną išsame sistemą, tai nauda bus tokia arba tokia, mes turime žinoti, kokios papildomos naudos pasieksime. O jeigu mes paliksime tokią situaciją, kokia yra dabar, tai ko mes neteksime. Kitas dalykas, jeigu mes nutrauksime projekto įgyvendinimą, tai tuomet taip pat reikia žinoti, kiek tai kainuos. Būtent atsisaka, apsisprendžiant reikia turėti tuos du variantus, konkrečius skaičius anksčiau arba vėliau. Kitas dalykas. nepakankamai aišku, kaip Galilėjų bus naudojama kariniams tikslams. Nenorėčiau pasakyti, kad tai yra kad neetiška naudoti kariniams tikslams tokią sistemą. GPS taip pat yra naudojama tam tikrą dalimi kariniams tikslams. Tačiau jeigu ši programa pareikalautų papildomų kaštų, ir jeigu būtų naudojama papildomai kariniams tikslams. Todėl klausiu, kodėl Europos komisija turėtų finansuoti šį projektą būtent piliečių įsteigtą instituciją. Kodėl Galilėjo sistema yra ypatinga. Ir, ir jeigu šita sistema būtų naudojama didžiajame dalimi kariniams tikslams, tai karinės struktūros turėtų prisidėti prie finansavimo. Todėl mums būtų labai svarbu žinoti skaičius ir išgirsti konkrečius argumentus. Jeigu šita sistema ypač reikalinga kariniams, kariniams struktūrams, tai nebūtų suprantama, jeigu karinės struktūros apskritai neįneštų savo finansinio indėlio. Žinoma, Galilėjo gali parodyti, kad ES gali būti nepriklausoma. Tai būtų tam tikras žestas, simbolis, pakankamai suprantamas, tačiau kita vertus, kam ta sistema yra reikalinga, jeigu mes galime gauti signalus, pakankamo dažno signalus iš kitų sistemų, pavyzdžiui, GPS. Taigi reikia numatyti pirmą variantą, kai mes e, e, steigiame sistemą, kuria kuriai nepritarė arba kuriai negalės naudotis Junktinės Amerikos valstijos. Kažkas panašaus vyko ir šeštajame dešimtmetyje, jeigu aš gerai prisimenu. Tačiau mažiau tikėtina, jeigu mes sukurtume tokią sistemą, kuri būtų priešinga sistemoms, kurios yra naudojamos Junktinės Amerikos valstijose. Kitas dalykas yra kaina. Šie dalykai yra patys svarbiausi diskusijoje dėl tų 30 milijardų. Tai galbūt nėra daug, tačiau šita suma galėtų būti panaudota kitiems tikslams. Mums abejonė kelia tai, kad šita lygtis nėra pakankamai aiški. Skaičiai nėra žinomi. Dėkuoju. Dėkuoju. Suteiksiu žodį komisijai, kad trumpai atsakytų į klausimus. Ja, Dank, Herr Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir pon, ponai. Turėčiau atsiprašyti už savo kolegą, kuris nespėjo atvykti. Šias diskusijas vertinu labiau kaip e, diskusijas dėl pranešimo, e, dėl pono Remeko pranešimo, o ne diskusijas tarp parlamento ir komisijos. Jau norėčiau visų pirma padėkoti ponui Remekui už puikų pranešimą. Ir toliau kitas dalykas, manau, kad mes turime atsiprašyti jūsų už tai, kad mes rengdami laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą e, sugaišome daugiau laiko, negu būtų planuota, todėl man tikrai labai gaila, kad ponui Remekui reikėjo labai ilgai laukti, kalbant apie e, tuos laiko terminus, kurių jis negalėjo laikytis. Dėl turinio aspektų dabar nenorėčiau leistis į detalės, tačiau norėčiau pakomentuoti tuos klausimus, kurie buvo adresuoti tiesiogiai komisijai. Tai visų pirma dėl išsamios e, kaštų e, analizės, tai yra ką sudaro tie 1,9 milijardai eurų kurių reikia komisijai, kad būtų, pare, kad būtų parengta eksploatacija iš tą sistemą. Mes tą detalę informaciją galėsime jums mielai suteikti, tačiau mes turime dar pasitarti, kokiu būdu bus pateikta ta informacija. Kiek aš žinau, kitas sustikimas numatytas kovo pradžiai. Mes šiek tiek atsargiai elgiamės su šia dis, informacija dėl to, kad jinai turi tam tikrą vertę rinkoje, ypač kalbant apie tas pramonės šakas, kurios e, dalyvauja šiame projekte. Ir todėl ta informacija gali būti panaudota, pavyzdžiui, gerinant tam tikrų įmonių pasiūlymą rinkoje. Todėl mes norime e, kad ši informacija būtų konfidenciali ir kad ji nepatektų į rankas tiems, kurie galėtų ją pasinaudoti taip, kad e, ji pakenktų mums patiems. Bet kaip jau minėjau, jums galėčiau mielai e, tą informaciją pateikti, tik tai mes dar turime pagalvoti, kokia tai forma tai įvyks. Toliau buvo paminėtas e, taupimas, ciklo saugumas, čia e, kalbant apie e, stotis žemėje, jų galima įrengti žymiai daugiau negu reiktų saugumui. Kalbant apie tą saugumo aspektą, safety of life, manau, kad mes šio aspekto neturėtume atsisakyti, mes turime renkti kažkokią, parengti kažkokią sistemą, kuris saveikautų su amerikiečių sistema, kad tos dvi sistemos tarpusavėje galėtų saveikauti ir galėtų pasiūlyti savo paslaugas. Tačiau e, tas taupimo potencialas susijęs su saugumu dar nėra aiškus, dar reikia tolimesnių studijų, nes dar yra tam tikros priklausomybės nuo tam tikrų infrastruktūrinių aspektų. Tačiau ši, tai, ši, prie šio klausimo mes dar grįšime ir mes, kaip jau minėjau, nagrinėsime šį klausimą, tai yra ieškosime, koks yra realus tas taupimo potencialas. Na ir galiausiai norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė ponas Lamberts, tai yra kokios yra visos pilnos sistemos e, privalumai lyginant su dalinė sistema. Uh, komisijos ataskaitoje tai nelabai atsispindi, tačiau mes pateiksime atitinkamą informaciją, nes yra tam tikri vidiniai paskaičiavimai, kurie e, rodo, kad 18 palidovų, se, palidovų sistema nesiejama e, su GPS gali. O 16 palidovų sistema 17 e, metrų mažesnis jos bus. Apreptis bus mažesnė. Taigi tai yra tokia esminė informacija, tačiau mes dar turime gilintis į detalės ir jos bus patikrintos ir bus jums pateikta visa informacija. Taigi iš šitų skaičių matote, kad nepriklausoma sistema nebūtinai bus uh, mūsų tikslas. Mes turime siekti 27 palidovų sistemos. Na ir kad netimčiau labai daug laiko, dar pa, paskutinis aspektas tai yra naudojimas kariniams tikslams ir karo pramonės dalyvavimas e, kaštuose, padengiant kaštus. Kaip jūs žinote, mes palikome spręsti valstybėms narėms apie e, tai, kaip bus naudojama šita sistema, mes komisija nenorime primesti. Taigi turime dar diskutuoti su valstybėmis narėmis, kokiems tikslams jos naudos šią sistemą. Tai gali būti, pavyzdžiui, kaip prevencinė priemonė siekiant užkirsti kelią e, kažkokioms e, stichiniams nelaimėms. Kiekviena šalis pati nuspręs, kaip ji geriausiai gali pasinaudoti šitą sistemą. O diskusija, kiek šios sistemos naudotojai turės mokėti naudojimo mokesčių, ar tie mokesčiai bus privalomi, apie tai dar taip pat reikia diskutuoti. Ir manau, kad e, Manau, kad mes tokiu būdu peržengėme 2008 metų reglamento 683 e, ribas, kur yra kalbama, kad ši sistema turi būti naudojama tik taikiems civiliams tikslams, o ne kariniams tikslams. Taigi tiek būtų iš mano pusės, jeigu yra dar kažkokių konkrečių klausimų, aš mielai juos atsakyčiau ir taip pat norėčiau padėkoti ponui Remekui už puikų pranešimą. Dėkoju. Pone Remek, ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti, prašau. E, děkuji, e, zástupce e, komise mi ulehčil práci. Děkuji komisijos atstovui. Kadangi laiko liko nedaug, mes negalime aptarti visų pastabų, išsakytų minčių. Aš atsižvelgsiu į visą tai tada, kai mes kalbėsime apie pakeitimus ir kai su šešėliniais pranešėjais galvosime, kaip pakeisti šitą ataskaitą. Tačiau dabar vis dėlto norėčiau pasakyti, kad aš parengiau aiškinamąjį memorandumą, kuriame yra pakankamai daug naudingos informacijos. Ir jame mes sakome, kad EGNOS sistema nėra visiškai nepriklausoma, kadangi ši sistema gauna signalus iš kitų palidovinių sistemų. Kalbant apie naudojimą kariniams tikslams, galbūt ne visiems yra žinoma, ta e, informacija, ta paskirtis, tačiau aš galiu pasakyti, kad kiekviena sistema gali būti naudojama ir kariniams tikslams. Bent jau tai galiu pasakyti iš savo 30 metų patirties. Geležinkeliai ir e, įmonės, gamyklos, gali naudotis tą palidovinę sistemą be jokių kliūčių, lygiai taip pat ir karinės struktūros, jeigu vyriausybės pritartų. Äh, äh, Dėkoju. Pakeitimams pateikti turite laiko iki kovo 10 valandos, 12 valandos. Kovo 10-12 valandos. Kitas darbo tvarkės klausimas. radijos spektro politiką. Pranešėjas kolega Gunnar Hekmark. Jam ir suteikiu žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiuo metu mes puikiai matome, kokią, kokias pasiekmes gali turėti e, e, mobilios informacinės technologijos, priemonės, internetas, mobilus telefonai, turiu galvoje Egiptą ir Libiją ir matome, kokią poveikį gali turėti modernusios technologijos visuomeniai ir ekonomikos raidai. Aš manau, kad tai tik pradžia. Mes ateitie pamatysime dar didesnio poveikio ir tarpusavio ryšio. Turiu galvoje internetas ir naujos paslaugos, naujos informacijos technologijos keikia, kei, keičia iš esmės ekonomiką ir ES, ir e, Junktinėse Amerikos valstijose, ir pasaulio mastu. Labai sunku, ką nors pasakyti apie mūsų tikslus. Mums, man atrodo, kad ES turėtų būti šioje srityje pirmaujanti, geriausia, pateikti geriausius būdus, kaip naudotis internetu, mobiliosiamis, e, mobilaus ryšio technologijomis. Tai labai svarbu Europos ekonomikai, kultūrai, naujoms žiniasklaidos paslaugoms ir tai labai svarbu ekonomikai. Yra keletas labai svarbių dalių, dalykų siekiant sukurti ES vidaus rinką ir kad būtų sukurta ES skaitmeninė rinka. Kai praėjusi kartą aptarnėjome šį klausimą, aš pabrėžiau, kad nei JAV, nei Kinija ne, nėra pačios svarbiausios ekonomikos valstybės Europo, e, pasaulio mastu. Tai yra Europos Sąjunga. Ir siekdami lyder, lyderiauti, mes turime užtikrinti kuo intensyvesnį modernųjų technologijų naudojimą ir tik tada mes tapsime svarbiausi ir didžiausi. Todėl mūsų lūkesčiai yra labai dideli. Aš parengiau savo projekto, savo pranešimo projektą, pateikiau jums, tačiau norėčiau ir toliau tartis su šešėliniais pranešėjais. Manau, kad galimybės yra puikios. Kolega ką tik kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti kuo didesnį dažnių naudojimo veiksmingumą. Kiti kolegos minėjo, kad Jungtinė karalystė, galbūt ir kitos valstybės draudžia 700 e, hercų dažnius. Tačiau visa tai yra susiję ir su sparčiu. Order... Trečiuoju telekomo paketu jį įgyvendinant mes galime galvoti, kad tapsime geriausi. Aš taip pat suformulavau keletą tikslų, kurių reikėtų pasiekti iki 2015 metų. 200 MHz reikėtų užtikrinti mobilias paslaugas, mobilaus ryšio paslaugas. Kai kas minėjo, kad tuos tikslus galėsime pasiekti iki 2020 metų, tačiau suformuluodami 2015 metus mes galime užtikrinti, sustiprinti savo lyderio pozicijas. Mūsų manimų reikia paspartinti šiuos procesus pirmiausia galvoti, galvojant apie 800 MHz dažnį, reikėtų galvoti vis dėlto apie 2013 metų datą. Žinoma, iškils didesnių, mažesnių problemų, tačiau aš vis dėlto manau, labai svarbu nesulėtinti tempų ir pradėti koordinuotai naudoti dažnių spektrą tai svarbiausia prielaida norint lyderiauti. Dar kartą norėčiau pabrėžti vieną dalykį. Kai kalbu apie lyderiavimą, turiu omenyje nekokį e, neįmanomą scenarijų. Europos Sąjunga visada lyderiavo, kadangi mes e, sukūrėme telekomunikacijos rinkas, taip pat harmonizavimą e, GMS standartus. Ir todėl, kaip komisija pasiūlė, mes galime galvoti ir apie 800 spektrą. O galvojant, e, galvojant apie 1,5 gigabaitų ir 1,3 gigabaitų e, spektro atvirimą, mes turime paspartinti savo žingsnius. Ir taip pat manyčiau, kad reikėtų išplėsti 5 gigabaitų serviso paslaugas, kad būtent šitas spektras galėtų turėti geras perspektyvas ateičiai. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad reikėtų taip pat išplėsti viso inventoriaus galės nuo 300 iki 500 GHz spektro. Todėl reikėtų komisijos paprašyti, kad jinai peržiūrėtų ir paaiškintų, ko reikia, kad būtų galima užtikrinti 700 MHz spektrą. Ir todėl aš siūlau, kad pirmą būtų atlikta peržiūrą ir komisija turėtų pasakyti, kokių konkrečių veiksmų reikėtų imtis. Taigi mes didiname savo spektro politikos ambicijas. Ir tai bus naudinga ES telekomo bendrovėms, bet ir apskritai visai ES pramoniai, kadangi ji pirmoji galės taikyti uh, visas šitas, e, kas yra tas prietaikas ir taip pat naudotis atitinkamais paslaugomis. Taip pat ir komercinės paslaugos galės pagal tas naujas prietaikas galės vystytis kuo sparčiau. Tačiau reikia užtikrinti labai aiškias ir konkrečias dažnių E, naudojimo taisyklės, nuostatas ir kad jos būtų suderintos atskiruose valstybėse narėse. Aš jau gavau daug šešėlinių pranešėjų pakeitimų, siūlymų ir aš mielai juos atsižvelgsiu, kai ruošiu galutinį pranešimą. Dėkoju. Dabar pirmieji kolegos, kurie nori pasakyti, visų prašyčiau kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Pone Trautman, pirmoji, prašau. Oui, merci, monsieur. Dėkui, ponė pirmininkė. Eisiu tiesiai prie esmės. Manyčiau, kad nereiktų sudėti visų kiaušinių į vieną krepšį. Ir čia mes kalbame ne tik apie skaičius, ne tik 700 MHz e, skaičių, bet mums reikia, kad sistema, kad Europos radio spektro sistema būtų protingai valdoma. Ir šis pranešimas daugiausia dėmesio skiria uh, tik tam tikriem konkretiem radio spektro politikos aspektams. Bet jei mes norėsime pilnai naudotis plačiajuoščių ryšių, uh, Tai e, turime pagalvoti ir apskritai apie. Mm, apskritai turime pagalvoti apie ryšio struktūrą ir apie tai, kokias, e, kokias veiksmingiausias priemonės naudosime tam ryšiui valdyti. Aš manau, kad turėtume neužmiršti taip pat rinkos veikėjų elgesio. Taigi, pirmiausia, reikia inventorizuoti esamą situaciją, pasižiūrėti, kaip dabar naudojamas radiospektras ir kokiem tikslam jis yra reikalingas. Pavyzdžiui, 900 MHz dažnis buvo naudojamas išskirtinai tik mobiliesiems telefonams. Galima dar panagrinėti, kaip galėtume išplėsti šio dažnio naudojimo sritį. Dabar 2 GHz. E, šis dažnis dar nėra labai geros kokybės, bet panaudojant e, naujausią technologiją, 3G, e, 4G technologiją, galima pagerinti jo kokybę ir e, siekti, kad nebūtų tos skaitmeninės takoskiros. Turime laikytis globalaus požiūrio ir turime, aišku, pakalbėti apie 700 MHz dažnį. Noriu pasakyti, kad 2016 metais bus pasaulinė radio dažnio konferenciją ir šį 7 mega, 700 MHz dažnį mm, galbūt bus galima naudoti ne tik radio transliacijom. E, labai svarbu nepamiršti, kas dabar vyksta e, kitose sritise. Ir reikia taip pat turėti galvoje duomenų perkelimo, taip vadinamus duomenų migracijos kaštus. Tai yra susiję su įranga. Ir kalbant apie vartotojų ūkius, taip pat ir su naujos įrangos įsigijimu. O tie dalykai, Mm, yra svarbus, kadangi konkrečiai paliečia kiekvieną namų ūkį. Aš esu parengusi e, pakeitimų, kuriuos pasiu, pateiksiu. E, manyčiau, kad labai svarbu yra ir atlikti rinkos tyrimus šioje srityje. Jau baigiu, ponė pirmininkė. Ap, apgailę stauju, kad komisijos. E, pateiktas dokumentas neatsižvelgia į visą situaciją globaliai. E, ir reikia nepamiršti, kad reikia palikti, rezervuoti tam tikrą spektro dalį inovacijoms. E, tokia būtų mano pozicija. Aš pateiksiu ją per pakeitimus ir kviečiu rytoj dalyvauti diskusijoje, kuri bus skirta e, kai kuriems e, radio spektro aspektams. Paul Rubich, dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Hekmark, nes man atrodo, kad jis šią temą e, puikiai išnagrinėjo ir manau, kad ją turime naudo, vart, <laughs> nagrinėti žymiai aktyviau ir veiksmingiau kad e, užtikrintumėme šios, šios sektoriaus vystimas. Todėl dalinant radio dažnius e, e, reikia kreipti dėmesį į tai, kokios sąlygos yra nustatomos konkursams ir, ir kokių sąlygų reikia laikytis. Taigi mes turime žiūrėti, kokias teigiamas galimybės galime čia. Kokias teigiamas galimybės galėtume čia sukurti ir todėl reikia akcentuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Todėl kalbant apie uh, radio dažnių uh, dalinimą, kaip kalbama 18 konstatuojamojo dalyje, reikia kalbėti taip pat apie pagalbą uh, katastrofų atveju ir kokias, kokius papildomus uh, dažnius galima būtų e, skirti tokiais atvejais. Ir apie tai kalbama komisijos pasiūlymo 7 ir 3 straipsniuose. Ir man atrodo, kad tai yra tikrai labai reikalingi dalykai, nes visos atitinkamos organizacijos, e, joms turi būti teikiama pirmenybė. Ir mes turime siekti sinergijos tamp, tarp atskirų pagalbos tarnybų e, katastrofų atveju. Taigi, kad jos katastrofų atveju gautų joms reikiamą dažnį. Dėkoju. Toliau pane Haulu. Um, like... Dėkui. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, už bendradarbiavimą su Mm, šešėlinių pranešėjų, kai kurių mūsų kolegų šiandien nėra, nes jie išvykę į Kopenhagą. Norėčiau pasidomėti, ar galėčiau pakelti, pateikti keletą klausimų. Pirmiausia, dėl mm, to 2020 metų termino. E, tai kelia rūpeščių tam tikrom valstybėm narėm, taip pat ir jungtiniai karalystiai. Komisija teigia, kad ši spektro uh, dalis turėtų būti prieinama iki tų metų. O kaip tada ta dalis taps prieinama? Ar rengiant akcionus, aukcionus, ar tiesiog jinai turės būti atlaisvinta iki to laikotarpio? Nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip šis procesas vyks, dėl to norėčiau išsamesnių paaiškinimų. Kitas dalykas. 43 pranešėjo pakeitimas. Man atrodo, kad viena sudėtingiausių sričių yra e, plačiajuoščio m, mm, spartaus ryšio tiekimas e, kaimo vietovėse. Nes rinka m, mm, nebūtinai Mm, patenkins tos poreikius, kadangi rinkai neapsimokės. Jei mes prisimsime tokius politinius įpareigo, įsipareigojimus užtikrinti tokį ryšį kaimo vietovėse, tai nebūtinai per rinką juos galėsime įgyvendinti. Ir ar tada nevyks rinkos iškraipimas, ar nebus rinkos iškraipimo. Taigi norėčiau, kad pranešėjas atsakytų man iš juos klausimus. Dėkuoju toliau kolegė Niblė. Dėkuoju ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai už pranešimą. Aš taip pat pateiksiu keletą pakeitimų siūlymų, o šiandien aš supratau, kad kolega Hekmar pasistengė atspindėti įvairiausias nuomentės ir patenkinti įvairių interesų grupių interesus. Pirmiausia, norėčiau prisijungti prie kolegės Trautman, kuri mane, kad jau, kuris sakė, kad ir telekomo priemonių pakete buvo bandyta užtikrinti pusiausvyrą tarp ekonominių, socialinių ir ekonominių aspektų, įgyvendinant spektrų politiką. Kita vertus, šita spektrų politika turėtų taip pat garantuoti, kad ta, kad ta pusiausvyrą, kuri buvo pasiekta priimant telekomunikacijos paketą, būtų išsaugota. Kita, aš manau, taip pat svarbu užtikrinti, kad šalia įvairiausių galimybių būtų atsižvelgta ir į mobilias paslaugas, bei taip pat užtikrinti, kad ir tradicinis radijas išlaikytų savo pozicijas. Todėl aš manau, kad nereikėtų sutelkti dėmesį tik tai į 700 MHz spektrą antžeminį ryšį, bet reikėtų pagalvoti apskritai apie viso plačiajuostio ryšio galimybės, apie kurias kalbėjo kolegė Trautman. Trečias dalykas tai yra pereimo kaštai. Tie tiekėjai kurie sudarys sąlygas 800 MHz spektrui turėtų užtikrinti, kad perėjimas prie kito dažnio būtų finansuojamas iš tų lėšų, kurie numato atlaisvinti tą konkretų dažnį. Tačiau apie visą tai yra labai gerai kal, suformuluota e, pranešime, bet to ir trikdžių problema turėtų dar labiau būti išryškinta šiame pranešime. Labai svarbu, kad visos šios problemos atsispindėtų tinkamai pranešime. Tikuoju dabar ponė Del Castillo. Norėčiau padėkoti Gunarui Hokman už puikų darbą, rengiant pranešimą. Jame atsispindi ES e, pretenzija į lyderystę ir taip pat e, čia yra nuodomi keliai, kaip galim ES likti konkurencinga. E, mąstymas yra nukreiptas į ateitį Kita vertus, pranešėjų labai gerai pavyko atsispindėti įvairių sektorių interesus, taip pat ir apibendrinti įvairių frakcijų nuomonės. Tačiau ir toliau reikia dėti pastangas, nes parlamentas puikiai supranta, kad taryboje dar yra problemų Būtent dėl to parlamentas turi suformuoluoti labai aiškiai savo nuomonę. Yra keletas nežymių klausimų, pateiksiu juos tada, kai pateiksiu pakeitimų siūlymus. Šios dienos žinia turėtų būti tokia. Parlamentas pagei, nor, turėtų suformuoluoti kuo greičiau savo konkrečią nuomonę, turėdamas omenyje, kad problemų iškils taryboje. Kadangi šita priemonė numato dažnių spektro išplėtimą tokiuose sektoriuose, kuriuose būtų plečiamas plačiajuostis ryšys ir ten, kur yra uh, svarbus ir toliau antžeminis radio ryšys. Todėl mes turime pasiekti iki plenarnės sesijos vieningos nuomonės prieš balsavimą. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį komisijai, kad jį trumpai pakomentuotų. Prašau. You, very... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau komisijos vardu padėkoti už pranešimo projektą. Jis yra puikus pagrindas darbui. Čia buvo iškelta nemažai svarbių problemų. Komisija visada yra pasirengusi uh, ir atskiriam nariam, ir grupėms narių paaiškinti visus techninius klausimus, kurie iškyla. Keletas e, galbūt atsakymų į klausimus, kurie buvo pateikti komisijai. Pone Trautman, kalbant apie, apie mm, tą vadinamą refarming. Noriu pasakyti, kad dabar yra tokia, gali, e, tokia situacija, kad ribojamas, e, ribojama galimybė naujiems e, spektro operatoriams patekti į rinką, kalbant apie 700 MHz dažnį mes manome, kad turėtų keletas operatorių konkuruoti dėl tokio dažnio pasiūlymo. Dabar e, kitas buvo klausimas dėl um, gelbėjimo ar skubių uh, paslaugų. Galbūt uh, čia, mes kalbame, čia mes kalbame apie valstybių narių uh, E, bendrą kompetenciją. Pone Hall klausė dėl 2020 metų termino ir dėl 43 pakeitimo. Mes turim čia labai mm, rimtai pažiūrėti į, technolog į technologijos neutralumą. Ir kalbant apie spektro siūlymą, kaimo vietovėse. E, čia turime mm, pasiūlyti geriausias prieinamas paslaugas. Keletas kalbėtojų kalbėjo apie pusiausvirą, kurią būtina išlaikyti siekiant patenkinti įvairius interesus. Tai yra ne tik e, plačiai juoščio ryšio operatorių mm, operatorius liečiantis rytis, nes yra ir kitų vartotojų ir mums reikia siekti, kad būtų e, atlikta objektyvi analizė, kur ir koks radio spektras yra naudojamas ir siekti kartu su valstybėmis narėmis, kad mm, radio spektras taptų e, prieinamas visiems vartotojams ir kad būtų tinkamas, e, tinkamas autorizacijos procesas. E, valstybėse narėse. Dar kartą norėčiau padėkoti ponė pirmininkė pranešėjui. Dėkoju. Norėčiau paklausti Gunaro, ar jis dar norėtų ką nors pasakyti. Prašau. Tikoju. Tikoju visiems kolegoms už savo pastabas ir mintis. Nematau didelių problemų ar prieštarų Manau, kad mes puikiai suprantame, jog reikia užtikrinti kuo geriausias prielaidas ES. Ir tai reiškia, kad mums reikia suderinti pačius įvairiausius interesus. Kita vertus, galbūt reikėtų derinti situaciją galvojant apie laikus, kurie buvo prieš 10-15 metų, bet galvojant apie ateitį, kadangi pokyčiai bus dar spartesni, greitesni per artimiausius penkerius metus negu per praėjusį dešimtmetį. Todėl mes turime puikias galimybės užtikrinti įvairius transliuotojus, tai yra televizijos ir radio transliuotojus dėl jų ateities. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad ir toliau ant žeminės televizijos ryšys bus išsaugotas ir kad televizija taip pat būtų įdėkta ir naujosiuose technologijose. Pone Hall kalbėjo apie tai, kad reikia pirmiausia susitarti dėl 2013 metų tikslų. Žinoma, kai kurioms valstybėms iškils daugiau problemų, kitoms mažiau, tačiau aš manau, kad pradėti darbą reikia kuo sparčiau. Dėl apriepties. Aš savo pranešme kalbėjau apie tai, jog reikia laikytis technologijų neutralumo principo. Mes negalime numat, mes turime numatyti prievolę operatoriams, kad jie apriektų visą teritoriją. Tačiau kitas dalykas, kaip ir kokiamis priemonėmis jie tai padarys, reikia palikti jiems patiems. Pavyzdžiui, Laplandijoje galbūt yra kitokios sąlygos negu kitoje teritorijoje ir todėl mums reikia pasiūlyti jiems, kad jie numatytų pačius tinkamiausius sprendimo variantus. Kitas dalykas, kaip užtikrinti veiksmingumą. Reikėtų įvertinti visas galimybės, technologinės galimybės ir pasiekti, kad būtų naudojamas tas dažnis, kuris yra pats prieinamiausias ir veiksmingiausias. Ir kad būtų padengti e, kaštai Tačiau kita vertus visą tai reikėtų palikti valstybėms narėms ir nacionaliniams reguliatoriams, kadangi sąlygos valstybėse narėse yra skirtingos. Kai kuriuose valstybėse yra labai daug televizijos e, ryšio kanalų, o kai kurios naudoja e, sparčias moderniausias informacinės technologijas. Taigi aš dėkoju Jums išsakytas mintis, laukiu Jūsų pakeitimo siūlymų ir dėkoju už Jūsų išsakytas nuomonės. Dėkoju ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 9-12 valanda. Gerai, dabar galime nagrinėti 5, 6 ir 7 punktus, tai yra elektroninis balsavimas. Tikiuosi, kad visi atsinešėte savo korteles ir galėsime greitai balsuoti, nes turime dar daug kitų reikalų. Oh, <laughs> We will, we will see. Hallo. So, können wir loslegen? Taigi, ar galime pradėti? Visi pasiruošę? Gerai. Pirmasis punktas tai yra turistų lankomiausia vieta pasaulyje - Europa. Nuo šio pranešimo mes ir pradėsime. Tai yra nauja Europos turizmo politika, tai yra kolegos Hatsimarkakio pranešimas. Ir pradedame balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18. Kas už, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko taip pat priimta. Toliau 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 31 kas už, tas pakeitimas buvo atmestas. 31. Kas už, prieš, susilaiko primta. 32. Kas už, prieš. Dar kartą. 32. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas kompromisas su žodiniu pakeitimu Ar reikia jį perskaityti? Pone Trautman norėtų jį perskaityti. Euh, Siūloma pranešėjui pritarus įtraukti social tourism, socialinis turizmas, po paveldas, po žodžiu heritage, paveldas. Taigi įtraukėme socialinį turizmą, kas norėtų tam pritarti, prašau pakelti rankas. Taigi balsuojame už penktą kompromisą su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 38 kas už, prieš, susilaiko priimta, 39 kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 48 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 49 dvidalis tekste pirmoji kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 50 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 54 kas už, prieš susilaiko priimta. 56 kas už, prieš susilaiko priimta. 58 kas už, prieš susilaiko priimta. 61. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Na ir galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. And can we close? Noch eine Minute. Dar vieną minutę palauksim. Closed. Balsavimas baigtas.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 E, dėl šio pranešimo nubalsavome beveik vienbalsiai. Toliau šeštas e, punktas e - ES finansavimo skirto brandolinių jėginių eksploatavimo nutraukimui naujose valstybėse narėse efektyvumas ir rezultatyvumas. Pranešimo autorius ponas Balčytis, jums pateikti visi dokumentai. Balsuojame. Pirmasis pakeitimas - kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas - kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas - kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, kas už, patikrinsime. Tikriname šeštą pakeitimą elektroniniu būdu. Balsuojame. Seks elektronisch vot. Number six. Balsuojame dėl šešto pakeitimo. Balsavimą pradėjome. Vieno, vienu APP nariu per daug. Must, Visą laiką vyksta tas pats. Okay, okay, okay. Kaltinat keine Karte. Okay, vote is closed. Balsavimas baigtas. 16 už 22 prieš. Už 22 prieš. Taigi 17 prieš 22, tai reiškia, kad atmesta. Toliau septintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas dvi dalis tekste. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas, vėl dvi dalis tekste. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko taip pat atmesta. 13 pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta. 11 kas už, prieš susilaiko primta. 14 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. Antroji kas už, prieš susilaiko primta. 15 pakeitimas Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 16, kas už, prieš, susilaiko. Priimta 17, kas už, atsiprašau, 16 e, atkrenta. 18, kas už, prieš, susilaiko. Priimta 20, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 19 kas už, prieš susilaiko priimtas, 21 kas už, prieš susilaiko priimta, 22 kas už, prieš susilaiko priimta, 23 kas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas kas už, prieš susilaiko priimta, Antras, kas, antras atkrenta. Trečias dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji kas už, prieš susilaiko priimta. Galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Vienu EPP nariu per daug. Okay. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Pone Kalfin, ar 39 už, taigi didžiaja balsų dauguma patvirtinta. Sveikinu pranešėją ir toliau balsuojame dėl bendrosios rinkos įmonėms ir augimui. Pirmasis punktas, kas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis kompromisas, už, prieš, priimta. Penktas už, prieš, penktą už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas už. Atsiprašau, nereikia balsuoti. Devi, devintasis už. Prieš susilaiko atmesta. Dešimt už. Prieš susilaiko atmesta. Priimta. Trečiasis kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, susilaiko atmesta. 24 už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinam 24. Baigiame balsuoti. Primta. Šeštas kompromisas už. Prieš. Sulaikyta. Primta. 27 už. Prieš. Susilaiko. Primta. 28 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 30 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 31 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 32 už, prieš. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 33 už. Prieš. Slaiko atmesta ir galtinis balsavimas, pradam balsuoti. Baigiame. Priimta. Dėkuoju. Kitas darbo tvarkės klausimas, aštuntasis, tai yra inovacijų sąjunga. Turime pasis, pasipustyti padus, kadangi pusė šešių atvyks komisaras Tajani. Dar liko keltas darbo atvarkės klausimų. Taigi, inovacijų sąjunga Europos pertvarkymas pasaulyje po krizės. Kolegė Merkis yra pranešėja, vienintelė gauna žodį, o kitų kolegų prašyčiau laikytis tylos tvarkos. Išeikite į koridorius ir ten kalbėkitės iki valios. Aštuntasis klausimas - inovacijų sąjunga. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą ir pastabas bei pasiūlymus. Akivaizdu, kad inovacija jos yra parlamento prioritetas parlamentui pačiam ir atskiriems kolegoms. Aš manau, kad inovacijos yra kartu ir svarbiausias klausimas bei iššūkis ES šiuo metu. Apie tai yra kalbama pranešime. Aš sakau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į inovacijas. Jeigu mes kalbame, kad ES iškyla įvairiausių socialinių iššūkių, Tačiau jeigu mes suprasime juos kartu kaip iššūkius, tai mes galėsime būti stipresni. Jeigu namas dega, tai mes tikriausime nenukreipsime vandens laistyti daržų. Taigi pasiruošti tam dažniausiai nėra laiko ir todėl mes turime sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus. Aš suformulavau tris svarbiausius dalykus. Tai yra visuomenės situacija, taip pat visuomenės senėjimas, migracijos rautai. Tai yra patys svarbiausi visuomenės iššūkiai, su kuriais mes susidurime ir tai yra bendrasis vardiklis, kuris yra būdingas visiems mums. Taip pat tvarus išteklių valdymas ir užtikrinimas. Todėl reikia atkreipti dėmesį į perdirbimo visuomenę, reikėtų atkreipti dėmesį į vanden, užsitikrinimą vandeniu, taip pat ir taip pat užsitikrinimą būtiniausiomis žaliavomis stabili ekonominė bazė, pagrindas, kuri turėtų padėti atsilaikyti prieš e, krizės akivaizdoje. Taigi aš manau, tie trys svarbiausi iššūkiai, į kuriuos reikėtų ieškoti atsakymo. Mes turime laikytis holistinio požiūrio Ir jeigu apskritai galvotume, kad visi trys namai dega vienu metu, Todėl mes turėtume paprašyti komisijos, kad jie atitinkamai priimtų skubius sprendimus. Mes negalima vienodai vertinti kitų mažesnių problemų. Todėl inovacijas galime užtikrinti tik tai puikiai bendradarbiaudami. Tai yra labai svarbus faktorius. Tai yra pilietis, visuomenė, tai yra pilietis, visuomenė, vyriausybė ir mokslas bei pramonė. Labai svarbu, kad pilietis būtų šio trikampio centre. Jis turėtų būti. Kūry, kūrybiškas ir inovatyvus. Todėl aš čia kalbu apie kūrybišką inovatyvumą šioje ataskaitoje. Reikia kalbėti ir apie technologijas, apie gaminius, bet inovacijos tuo neapsiriboja. Mes turime galvoti ir apie socialinės inovacijas, apie procesus kaip produktą, kadangi inovacijos gali pasiūlyti naujų paslaugų. Labai svarbu, kad piliečiai taptų inovatyviai judus, mobilus, gaudami naujausias paslaugas. Taigi reikėjo sutelkti dėmesį į pilietį, kai kalbame apie svarbiausius iššūkius ir užtikrinti atitinkamą finansavimą kita vertus labai svarbu finansuoti ir mokslo tyrimo centrus bei suteikti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kita vertus, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia suteikti galimybę naudotis vieno langelio principu. Jos turi gauti visą informaciją e, bendrame pakete, kadangi jos neturi laiko studijuoti atskirus teisės aktus susijusių su finansavimu. Mes turime užtikrinti veiksmingą finansavimą. Ir dar vienas svarbus dalykas yra tas, kad mes turime daugybę priemonių, tačiau savo dėmesį turime suteikti į finansavimą, o ne skaidyti savo pajėgas. Mes turime suteikti svarbiausia dėmesį į finansavimą, apibendrinti visas galimybės, stipendijas, finansavimą ir pasinaudoti savo ekspertų pagalbą tiekiant mažoms ir vidutinėms įmonėms finansinę paramą, kadangi mes puikiai išmanome, kaip skatinti inovacijas ir mūsų manimų tas profesionalumas taip pat turi būti užtikrinamas vietos lygmenyje, teikiant viešojo sektoriaus paslaugas. Ir tai sakau ypatingą dėmesį skirdama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Socialinės inovacijos, kartoju, yra labai svarbu klausimas, tačiau pirmą reikia išsiaiškinti, kas tai apskritai yra. Socialinės inovacijos yra nieko daugiau ir nemažiau, kaip užtikrinti galimybę piliečiui prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Galvojant apie aplinką, turime gal, turėti omenyje ne tik tai ekologijos, ekolog, ekologijos dalykus. Labai svarbu piliečiams suteikti galimybę daryti įtaką verslo klimatui taip pat padėti įsisteigti įmonėms. Labai svarbu skatinti inovacijas. Tačiau tai galima padaryti tik tai sutelkus visą dėmesį į inovacijas. Yra galima numatyti daugybę programų skatinant inovacijas, tačiau labai svarbu jas suvienyti, sujungti į vieną bendrą impulsą. Sukuriant bendrą vidaus rinką, reikia taip pat ją ir atverti, atverti naujoms inovatyvioms paslaugoms. Taip pat reikia įsisavinti tas rinkas, kurios iki šiol nėra įsisavintos, pavyzdžiui, sveikatos e, priežiūros e, produktų rinką ir taip pat kitus, kitas rinkas. Labai svarbu ir turėti konkretų regioninį požiūrį, kadangi būtent regionai yra ta vieta, kur reiškiasi piliečių interesai. Tik dėkoju Jums už Jūsų pastabas rengiant šį pranešimą. Dėkoju toliau kolegė Satori. Grazie, Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegiai Merkis už tai, kad jie puikiai padirbėjo. Šis pranešimas iš tiesų yra puikus ir jis yra svarbus. Galbūt jis yra šiek tiek pe, per bendrai suformuluotas, bet e, šiame etape galbūt kitaip ir neįmanoma. Ir e, ES politikoje atsirado naujų aspektų ir ponia Merkis čia didžiausia dėmesį skyrė visuomenės inovacijoms. Man tai patiko. Man taip pat e, patiko viena koncepcija, kurią aš manau, kuri, aš manau, yra labai svarbi. Turime daryti viską, kad tos inovacijos užimtų visas sritis, visą apimančios inovacijos Tai yra esminė koncepcija. Toliau tai, ką ponia Merkis pasakė apie piliečius, tai yra taip pat labai svarbus dalykas. Ir tačiau šioje vietoje galbūt reiktų dar šiek tiek papildyti pranešimą. Toliau įmonės jos tikriausiai taip pat turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį, jas, jų vaidmenį čia reiktų labiau akcentuoti. Nes kalbant apie inovacijas, būtent įmonės vaidina labai svarbų vaidmenį. Kiekvienas atskiras asmo, aišku, turi savo svarbes užduotis, tačiau manau, kad būtent įmonės e, formuoja mūsų visuomenę, kalbant apie inovacijas Toliau e, kitas labai svarbus aspektas yra bendravimas, komunikacija. Komunikacijų srityje, kaip ir kitose svarbiose srityse, turi būti akcentuojama tai, kad mūsų veikla turėtų būti labiau matoma. Inovacijos yra svarbus dalykas, tačiau jeigu yra kažkokia naujovė, Tai yra labai svarbu, kad kiek įmanoma daugiau žmonių sužinotų apie tą naujovę ir galėtų ją pasinaudoti. Todėl, todėl labai svarbus aspektas yra būtent komunikacija. Ir šį aspektą reiktų dar labiau pagilinti pranešime. Toliau yra visas administrat, administracijos, administracinis sektorius, jis taip pat yra labai svarbus ir manau, kad čia taip pat reiktų dar e, papildomai padirbėti, akcentuoti šio e, sektoriaus vaidmenį, e, kuriant papildomus išteklius. Taip pat reikia akcentuoti įvairių regionų svarbą, jų įtraukimą. Ir tas jau daroma šiame pranešme, tačiau vėlgi čia iškyla pavojus, kad mes šiek tiek per daug išskaidysime uh, tikslus. Ir jeigu mes norime pagerinti bendradarbiavimą, tai tuomet mes turime pagalvoti, kaip galėtume remtis ankstesnėmis bendradarbiavimo formomis ir jas efektyviau panaudoti. Pone pirmininkas, aš jau toj baigsiu. Toliau e, buvo užduota komisijos iškelti keletas klausimų, į juos galbūt reiktų labiau atkreipti dėmesį šiame pranešime. Uh, ir kalbant apie socialinės inovacijas, reiktų kalbėti apie tam tikros programos inicijavimą ir manau, kad tai galėtų būti mokslinių tyrimų programa. Ir manau, kad komisija šioje srityje jau sureagavo į ponios Merkis e, pasiūlymus ir todėl mes laukiame, ką komisija savo ruoštų pasiūlys. Na ir baigdama norėčiau pasakyti, kad mums reikia e, taip pat mokslinio tyrimo aspektų, e, kalbant apie inovatyvų viešąjį valdymą ar administravimą, nes būtent šioje srityje dar reiktų daug nuveikti. Dėkoju, sako pirmininkas. Dar yra penki kolegos norintys pasisakyti. Dabar aš labai griežtai žiūrėsiu, kad kalbėtumėte ne ilgiau kaip dvi minutės, nes kitaip mes neišnagrinėsime visos darbo atvarkės. Pauli Rubich, dėkoju ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti kolegę, nes kalbant apie inovacijas ir jų e, atsispindėjimą rinkoje, reikia pabrėžti, kad tai yra svarbus aspektas, kuriant darbo vietas. Todėl mes turime taip pat kalbėti apie tai, kaip mes galėtume geriau paremti mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Manau, ypač kalbant apie žemės ūkį ar regionų remimo programas, būtent čia e, galėtų būti puikios galimybės skatinti mokslinius tyrimus ir naujoves šioje srityje, kaip ir medicinos srityje. Taip pat galėtume parengti bendrą koncepciją, bendrą europinę koncepciją, kaip būtų galima pasinaudoti septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą ir kaip galėtume e, pasitarna, pasitelkti jau egzistuojančias infrastruktūras, kad e, skatintume naujoves. Dėkuoju toliau kolega Vidal Kvadras. Thank you, President. Um... Dėkui, ponė pirmininkė. Šis pranešimas apie inovacijų sąjungą remiasi gerų pagrindų ir teisingai iškelia tai, kad inovacija ne tik reikalinga tvariai ekonomikai ir darbo vietų kūrimui, bet kad inovacijos šiemet, e, inovacijos dabar šiuo metu yra viena iš galimy, e, sudaro galimybės reaguoti į besikeičiančią visuomenę ir besikeičiančią situaciją. Ar tai susijęs su demografija, ar su žaliavomis. Taigi norėčiau padėkoti pranešėjai. Jis laikosi tokios uh, perspektyvos iš apačios į viršų e, ir tai leidžia mums geriau suprasti, kokie yra vartotojų įpročiai, kas labai svarbu inovacijoms. Labai svarbu, kad inovacijos patektų į rinką, kad susidurtų patekdamos į rinką su kuo mažiau kliučių, kad būtų skatinamas horizontalus bendradarbiavimas tarp visų e, šiame procese dalyvaujančių mm, ir įstaigų, ir institucijų, ir įmonių, ir atskirų piliečių. Taigi, šis pranešimas yra puikus, bet norėčiau paminėti vieną nedidelį dalyką, E, kartais dėl tam tikrų ideologinių dalykų mes palaikome vieną ar kitą koncepciją. Pavyzdžiui, kai pranešėja mini socialinę inovaciją. Ir taip pat manyčiau, kad ekonominio augimo atskirimas nuo žaliavų naudojimo kaip ir skamba gražiai, bet kažin ar tai yra įmanoma. Bet bet kuriuo atveju noriu pasakyti, kad šis pranešimas yra geras. Pone Kova Kavaljo. Tikuoju pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti pranešėjo darbu. ir paminėti vieną dalyką, kuris man yra labai svarbus, kalbant apie inovacijas Europos Sąjungoje. Nereikia inovacijoms kokios nors programos ar e, impulso, kadangi inovacijos yra labai plataus, as, plataus masto dalykas, e, kuriam reikia ir finansavimą, ir visuomenės e, socialinį galimybę priimti inovacijas, taip pat reikia numatyti tinkamas prielaidas, taip pat užtikrinti lankščią e, aplinką ir taip pat reikalinga atitinkama inovacijų kultūra. Jeigu nebus užtikrintas vienas iš tų aspektų, gali būti, kad inovacijos sužlugs. Ir mes galime nusivilti Europoje, rengdami įvairiausias inovacijų iniciatyvas ir jeigu vienas kuris nors aspektas arba kriterijus nebus taikomas arba įgyveninamas ir jeigu kuri nors valstybė netliks savo užduočių, tai inovacijos nepasieks savo tikslo. Todėl reikia pabrėžti, kad inovacijų sistemos yra labai sudėtingos ir visi tos sistemos elementai turi būti įgyvendinti. Ir dar kartą reikia pasakyti, kad nepakanka tiesiog suformuoluoti plačia, plačiai siekiančių programų ir inovacijos tiesiog bus užtikrintas kolega Lemberts. Aš trumpai kalbėsiu ir kalbėsiu apie visuomenės iššūkius. Visi galėjo pasiskaityti, ką apie tai sako pranešėja. Tačiau aš norėčiau galbūt pasukti diskusiją šiek tiek kitų kampų. ten, kur kalbama apie e, pereimą prie e, tvarių žaliavos šaltinių. Iš tikrųjų, čia yra labai svarbus aspektas, į kurį reikia atkreipti dėmesį ir jeigu mes negalėsime atlikti įgyvendinimas šioje srityje, tai mes susilpninsime kitas inovacijų sritis. Visą laiką mes susidurime su socialinė sanglauda, kurią bandome užtikrinti ES. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus siekinys ES, kadangi bandome e, sumažinti skirtumus tarp valstybių, tarp regionų ir tas uh, jeigu įgyvendintume šitą siekį, tai užtikrintume daugiau stabilumo Europos Sąjungoje. Kitas dalykas, mes gyvename visuomenėje, kuri sparčiai senėja, todėl reikia atkreipti dėmesį ir į sveikatos apsaugos aspektus. Todėl norėčiau pamastyti, ar nereikėtų apskritai konkurencingumo suformuluoti kaip ekonominio iš, iššūkio apskritai. Ar ekonomika neužtikrintų būtent tų tikslų siekimo, kuriuos minime. Jeigu ekonomika būtų stabili ir tvirta, ko gero tie tikslai būtų pasiekiami savaime pasiekimi savaime. Danke, kolegin Toja. Dėkoju toliau kolega Toja. Il generale apprezzamento che è stato rivolto qui a Judith Merkies per il suo lavoro. E... Aš norėčiau prisidėti prie tų sveikinimų, kuriuos kolegos išsakė poniai Merkis už atliktą darbą. Manau, kad šis pranešimas puikiai atskleidžia inovacijas, jų esmę. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką ir pateiksiu atitinkamus pakeitimus tam, apie ką dabar kalbu. Mes turėtume skatinti paslaugų įmonių vaidmenį, tų paslaugų įmonių, kurios dirba inovatyviose srityse, pažangiose srityse nes e, paslaugų įmonės gali padėti spręsti kai kurias problemas, panaudodamos inovacijas. Galėtume pasinaudoti tokiomis naujomis, naujoviškomis paslaugų įmonėmis. E, tuo būdu skatindami plačiau dėkti inovacijas. Manau, kad tai galėtų būti naudinga. Tai galėtų būti nauja sritis, kurioje e, būtų sukurta nemažai darbo vietų moterim ir jaunimui. Turiu galvoje tas inovatyvių paslaugų įmonės. Ir dar kartą dėkoju pranešėjai. Kolegin Herzog. Dėkuoju toliau, ponė Hercog. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad e, tas pranešimas yra labai svarbus ir pritariu tam, kas jame išdėstyta. Galbūt atkreipsiu dėmesį į vieną dalyką, kuriam turėtume skirti šiek tiek daugiau dėmesio. Tai yra valstybių narių vaidmuo. Mes negalim sukurti inovacijų už valstybę narę. Aš manau, kad valstybės narės dabar galvoja, kad būtent ES užsims inovacijomis ir mum kaip valstybėm narėm nieko nebereiks daryti. Taip neturėtų būti. Pateiksiu savo šalies pavyzdį. Pavyzdžiui, buvo paminėta Vengrijos biudžete kad Vengrija gali staupyti 70 procentų lėšų inovacijom, bet neturėtų to būti daroma valstybių narių lygmenių ir ES lygmenių inovacijoms turi būti tinkam, skiriami tinkami, atitinkami ir finansiniai, ir žmogiški ištekliai, ir inovacijos turi tapti valstybių narių m, mm, viena iš veiklos strateginių, e, vienu iš veiklos strateginių aspektų o biudžetuose paprastai inovacijoms skiriama tik paskutinė biudžeto eilutė, įlieka kažkiek pinigų, tai juos galima panaudoti inovacijom. Ne, taip neturėtų būti, inovacijos turėtų būti prioritetas ir tam turėtų būti sukurta atitinkama strategija ir dėl to pateiksiu du, mm, du pakeitimus, kurie būtent ir kalbės apie šiuos dalykus. Frau Merkis wollte noch äh, kurz vortragen etwas. Pone Merkis dar norėtų kai ką pasakyti ir pristatyti tai, ką norėjo pasakyti kolega Bačia Tikučia. Norėčiau padėkoti poniai Merkis už pasiūlymus, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą iki šiol. Kita ketvirtadienį bus balsuojama kultūros ir švietimo komitete. Ir aš manau, kad šiame pranešime atsispindi labai daug minčių, kurios yra suformuluotos ir Merkės pranešime. Taigi mes turime bendrai formuluoti bendrus tikslus Europos Sąjungai. Dėl bendros ES kultūros ir švietimo erdvės, kuri užtikrintų geresnį švietimą ir aukštąjį mokslą. Labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp uh, aukšto mokslo institucijų ir labai svarbu, kad būtų siejami visi valdymo lygiai. Dėkoju, tai tuomet dabar suteiksiu žodį komisijai. Prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Merkis pranešėjai už puikų pranešimą. Komentarai būtų tokie. Šiame pranešime jau kalbama, bet turėtume dar labiau pabrėžti strateginio požiūrio į inovaciją svarbą, kad inovacijos nėra neina pačio savo atskirai, o yra neatsiejama kitų politikos ryčių dalis. Ir inovacijai, taip manau, sustiprinsime šį pranešimą. E, svarbus yra ir finansiniai aspektai, dabar gal situacija sudėtinga, tačiau nuo to neturėtų nukentėti ateities inovacijų mokslinių tyrimų biudžetas. E, smulkiam ir vidutiniam verslui galimybė gauti finansavimą yra labai svarbi, bet yra pačių įvairiausių galimybių gauti finansavimą, ne tik priklausant nuo, e, ne tik atsižvelgiant į tos smulkaus ir vidutinio verslo pobūdį, bet ir tai, kokioje srityje veikia ši smulki ar vidutinė įmonė. Universitetai taip pat turi m, mm, galėti pasinaudoti lėšomis, bet universitetų galimybę labai riboja m, mm, jų autonomiškumas. E, Pone Sartoris paminėjo labai svarbų dalyką Tai yra būtent informavimas apie rezultatus, apie inovacijų rezultatus. Vieno langelio principas, mano paskutinis komentaras. Iš tiesų šis principas yra labai svarbus ir mūsų komisarė pati paminėjo šio principo įgyvendinimo svarbą. Reikia sugalvoti, kaip tinkamai tą principą įgyvendinti ar panaudojant atitinkamų tinklų galimybę kad tas vieno langelio principas taip pat e, atspindėtų ir tą sudėtingą pasaulį, kuriame mes gyvename. Tai tiek, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Merkis. Ar turite dar baigiamųjų pastabų? Prašau. Dėkoju už jūsų naudingas pastabas. Aš sutinku su jumis, kad e, šioje šiame pranešime nėra konkrečių apibrieščių ir čia nepasakoma, kas yra konkrečiai socialinės inovacijos. Ir puikiai mes suprantame, kad reikia susijęti visus, apjungti visus išteklius. Labai svarbu būti konkretesniems tikslesniems, formuluojant savo nuomonę. Aš pabandysiu patikslinti tekstą. Aš e, nenorėjau pasakyti, kad inovacijų sąjunga bus e, kuriama vietoj valstybių veiklos. Iš tikrųjų, inovacijos yra papildomas veiksnys, o ne vietoj kitos veiklos. Ir ta inovacijų sąjunga apjungia pačius įvairiausius faktorius ir veikėjus ir kiekvienas dalyvis turi suvaidinti savo vaidmenį. Ir visi mes turime sutelkti savo dėmesį į inovacijas ir tos pasklidos idėjos niekada nebus įgyvendos, jeigu mes nesusibursime. Kovo trečioje yra 12 valanda, yra diena, iki kurios jūs galite pateikti savo pakeitimus. Žinoma, laiko yra nedaug, tačiau nieko kito negalime padaryti. Dabar norėčiau pasiūlyti aptarti kitą klausimą, tai yra devintąjį naują Europos prekybos politiką pagal strategiją Europą 2020. 9 <clears throat> e, listopada komisja skierowała e, do Rady. 9 lapkričio komisija išsiuntė dokumentą ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, parlamentui ir tarybai. Šį dokumentą taip pat gavo ir mūsų komitetas ir mes turime parengti nuomonę šiam dokumentui. Priekyba yra Europos pramonės politikos vienas iš pagrindų, viena iš pagrindinių politikos ryčių. Ir aišku, kad ši politikos sritis turi būti susieta su kitomis politikos sritimis, tai ir numatyta strategijoje iki 2020 metų, kur kalbama apie ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir ekonominės krizės padarinių likvidavimą. Norėtume, kad ES būtų tvaraus augimo vieta, tvaraus augimo erdvė. Dėl to, dėl to labai svarbu, kad daugia šaliai ir dvi šaliai susitarimai sudarytų nuoseklę pramonės strategijos dalį, strategijos, kuri remiasi sąžininga konkurencija. Aišku, kad ta strategija e, nuolat keisis, bet ji turi vadovautis minėtais principais. Ponas Kaspari bus pranešėjas mūsų komiteto pranešėjas ir tikimės, kad tos idėjos, kurias mes pasiūlysime, bus įtrauktos į jo pranešimą. Norėčiau pakalbėti apie energetiką. Europos komisijos atitinkamame dokumente kalbam apie energetinį saugumą, diversifikavimą bet turėtume neužmiršti ir dvišališkumo principo, kai ir galimybės atverti energijos rinkas. Didžiojo dvidešimtuko susitikime buvo, Seulė buvo kalbama apie energetikos rinkų atverimą ir energetikos rinkos augimą. ištekliai yra labai glaudžiai susiję su energetika ar kitomis pramonės sritimis ir ištekliams taip pat turi būti skirtas pakankamas dėmesys. Ponas Butikofa prane, e, rengs pranešimą šią temą. Taip pat reikia nepamiršti, kad netrukus vyks sustikimas su komisaru Tadžiani. Bus atitinkamas ir komisijos dokumentas. Trečias dalykas - prisitaikymą e, prie globalizacijos padarinių fondas. Manau, kad sėkminga ekonomika būtų tokia, kai tokių globalizavimo, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondų nereiktų naudotis. Šis fondas E, skirtas paremti tas ekonomikos rytis, e, iš kurių, kuriuose gamyba buvo perkelta. Čia mes turėtume kalbėti ne apie atskirus atvejus valstybėse narėse, bet turėtume kalbėti apie didesnį Europos įmonių konkurencingumą, kalbėdami apie Europos strategiją iki 20 metų suprantame, kad smulkus ir vidutinis verslas turi suvaidinti didesnį vaidmenį. E, šiam verslui, smulkiam ir vidutiniam verslui taip pat didesnis dėmesys skiriamas ir Lisabonos sutartyje. Ir labai svarbu, kad smulkios ir vidutinės įmonės galėtų įžengti į globalę rinką. Dabar tam yra į pasaulinę rinką. Dabar tam yra daug kliūčių. Ir reikia tam tikrą prasme saugoti e, tas smulkės ir vidutinės įmonės globalioje rinkoje, pasaulinėje rinkoje, nes jie turi nepakankamai mm, administracinių, žmogiškų ir, tikrų, ir kitų išteklių. Mūsų komitete buvo kalbama taip pat apie e, ir viduti, smulkių ir vidutinių įmonių e, potencialą inovacijoms. Buvo kalbama, kad dabar tas jų potencialas miega. Reikia neužmiršti ryšio, pra, prekybos ryšio su žemės ūkiu. Yra gamybos kainos, žemės ūkio produktų kainos, kalbant apie gamybą, dėl tam tikrų sprendimų, čia turiu galvoje žemės ūkio mm, produktus, ES, pavyzdžiui, yra tam tikrų produktų importuotoje. Pavyzdžiui, čia turiu galvoje cukrų. Ir e, socialiniai neramumai, e, pavyzdžiui, kai kuriuose Afrikos šalise gali būti, sus, gali būti susiję taip pat ir su mūsų pramonės politika. Pateikdamas nuomonę negalėjau skirti pakankamai dėmesio visiems svarbiam klausimam, bet kitas dalykas yra Mm, vienas iš svarbių dalykų, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai yra svarbus, ypač e, pasirašius dvišalius susitarimus su partneriais ir rengiant e, tokius pirkimus trečiojo šalyje, pavyzdžiui, kaip ir statybos srityje. Dėkui. Dėkuoju. Dar kartą norėčiau paprašyti visų kolegų kalbėti labai trumpai. Norėčiau dar kartą paprašyti visų kolegų kalbėti trumpai, kolega Rubik. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esminis ir pirmasis dalykas yra toks, kad kai baigsis PPO e, dėrybų raundas, kokie bus esminiai kito raundo prioritetai. Ir čia galbūt bus kalbama apie viešuosius pir pirkimus, apie konkurencingumą. Manau, kad tai turėtų atsispindėti ir ES 2020 strategijoje, tai turėtų būti esminis jos punktas. Kaip tik praėjusią savaitę e, buvo pasirašytas dvišalis prekybos susitarimas tarp ES ir. Persų įlankos šalių. Ir galiausiai po 20 metų buvo priimtas sprendimas, todėl manau, kad negali būti taip, kad dėl dvišalio susitarimo būtų deramasi 20 metų su svarbia grup, tokia svarbia grupe. Mes čia turime galbūt remtis regioninėmis sutartimis, kurios paskui pereina į tą dvišalį prekybos susitarimą. Man atrodo, kad tokia strategija turėtų būti svarbi ir savo metinėje ataskaitoje komisija turėtų taip pat paminėti, dvišali, kokius dvišalius susitarimus žada pasirašyti. Dėkuoju toliau kolega Balčytis. Minikė, pirmiausia, iš tikrųjų norėčiau padėkoti pranešėjai už gana įsamų pateikto dokumento, kuriame labai aiškiai yra įvardymas šiandieninės problemos, tai ir mažų vidutinių įmonių. Mm kaip buvo paminėta, ir mūsų žaliavų arba e, energetinių šaltinių svarbą. Tačiau manau, kad e, taip pat e, reikia suprasti, kad į šitą dokumentą galbūt visko nebuvo galima sudėti. Šiandien egzistuoja taip pat tam tikra problema, kad yra skirtingi teisės aktai ir taisyklės. Ir aš manau, kad ateityje reikėtų skatinti glaudesnį bendradarbiavimą ES valstybėm, kad šitas trūkumas būtų panaikintas Taip pat buvo paminėta viešieji pirkimai ir iš tikrųjų šiandieną mes turime gana nemažą problemą, kada mūsų tam tikrose srityse ir žaliavų srityse užsienio valstybės turi labai lengvą prieigą, kai tuo tarpu atvirkščiai mes turime labai didelius apribojimus. Todėl tikrai palaikau šitą dokumentą ir aš manau, kad jisai paskatins ateityje turėti žymiai didesnį supratimą ir naudą visom ES įmonėm ir ypatingai mažom ir vidutinėm įmonėm. Todėl dar kartą dėkoju ir teiksim pasiūlymus. Ačiū. Dėkoju toliau kolega Biutikofer. Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau prisidė, prisijungti prie padėkų išsakytų pranešėjų. Man atrodo, kad jam dėkojama iš tiesų pelnytai ir jisai teisus sakydamas, kad prekyba turi būti pramonės prekybos dalis, o ne ir neturėtų būti tokia situacija kaip anksčiau, kai atrodė, kad prekybos politika yra kažkoksai antrailis dalykas. Toliau kitas dalykas. Norėčiau išvardinti tris esminius aspektus, kuriuos e, norėčiau labiau akcentuoti šiame dokumente. Norėčiau, kad svarbus dėmesys būtų kreipiamas į ambicingas inovacijų strategijas ir kad jis būtų siejamas būtent su šiuo požiūriu. Taip pat norėčiau, kad būtų akcentuojama, kad produktyvus bendradarbiavimas tarp uh, konkurencingumo ir tvarumo būtų užtikrintas ir kad tai yra mums labai svarbu. Ir trečias labai svarbus aspektas, mes turime pabrėžti, kad jeigu mes kalbame apie savo ilgalaikius interesus, tai turime suvokti, kad mes turime e, plėtoti e, abiem šalim naudingus priekybinius santykius. E, E, mums tikrai labai trūksta laiko, sako pirmininkas, tačiau suteiksiu žodį kolegiai Trautman, nes ji yra. Nes jį pasisakys vietoj šešėlinės pranešėjos kolegės Dekampės. Jį kalbės jos vardu, prašau. Thank you, uh, Dėkuoju, pirmininkė. Kolegė Korė kole, Dekampos norėtų padėkoti pranešėjui už puikų darbą, rengiant šitą nuomonę. Aš kalbėsiu ne apie tuos teigiamus dalius, dalykus, bet apie tuos, kurie kelia susirūpinimo. Labai kartais e, pasirašant dvišalius susitarimus, ES praranda tam tikrą rinkos dalį tam tikrose srityse. Pavyzdžiui, galvojant apie Kiniją, reikia siekti atverti prieigą prie šitos kylančios ekonomikos rinkos. Taip pat tarptautinių paslaugų teikėjai neturėtų būti varžomi. Jie turi turėti daugiau galimybių ES rinkoje ES pramonėms įmonėms turėtų būti atvertos naujos galimybės, turint omenyje ir delokalizaciją. Technologijai imliose srityse labai svarbu užtikrinti naujasias technologijas ir atitinkamą technologinių investicijų klimatą galvojant apie susitarimus su trečiosiomis šalimis, reikėtų galvoti apie e, išorės rinkos reglamentus ir negalima leisti, kad būtų taikstomasi su e, žemesnėmis normatyvais e, sveikatos apsaugos ir vartotojų apsaugos srityje. Ketvirta. Of... Įsi komunikate yra numatyta galimybė daryti vienašališkas nuolaidas, darant e, pasirašus susitarimus tais atvejais, kai įvyksta gamtos e, katastrofos, kai reikia suteikti humanitarnę pagalbą ir tais atvejais, kai tam tikri ES regioniai atsiduria nedėkingoje situacijoje. Todėl komisija turėtų labai tiksliai įvertinti tokiu, tokias, tokių nuolaidų galimybės. Ir komisijos komunikate nepakankamai yra kalbama apie ES vidaus politiką, kuri remtų mažas ir vidutinės įmonės page, pal, pagerintų sąlygas joms prisitaikyti prie globalios situacijos. Taigi mano kolegė paprašė perteikti būtent šias mintis. Dėkuoju toliau kolega Odį. Dėkui, ponė pirmininkė. Ryšys tarp prekybos politikos ir pramoninės politikos europiečiams palieka blogus prisiminimus. Aš prisimenu komisarą Mandelsoną, kuris antidempingo taisyklės naudojo, kaip jam atrodė geriau, dėl ko buvo prarasta daug darbo vietų. O Lisabonos sutartis parlamentui suteikė naujų e, galių, tai yra ratifikuoti prekybos sutartis ir manau, kad tomis galiomis turime pasinaudoti tinkamai. Turime suprasti, kur eina Europos Sąjunga. Jinai eina nuo daugia šalių prie dvi šalių susitarimų. Aš jau penkis metus esu parlamente ir niekad tais klausimais diskusijų nebuvo. Ar buvo kada nors e, kalbama apie ES sieki E, paskatinti dvišalių susitarimų sudarimą. Turiu galvoje ir Merkosiur, ir kitus susitarimus. Kai kalbame apie dvišalių susitarimus, į juos reikia įtraukti socialinės nuostatas, kurios dabar nėra tinkamai įtraukiamos. Dabar mes tik prašome, kad mūsų partneriai įtrauktų tam tikras socialinės nuostatas, bet pasaulio priekybos organizacijos susitarimuose tokios nuostatos nėra numatomos. Ir jei mes nenorime prarasti visų pramonės darbo vietų, tai turime siekti, kad tokie socialiniai reikalavimai būtų įtraukti į dvi šalės e, sutartis, taip pat ir prieš kybos sutartis. Ir norėčiau, kad mes reikalautume būtent šių dalykų iš savo partnerių. Dėkui. Frau Kollegin Ulskog. Kolegė Ulskog. Pone Ulskog. Dėkui. Pone pirmininkė, kaip šešėlinė pranešėja norėčiau pasakyti, kad įžanga, kuri buvo pasiūlyta, man atrodo labai tinkama. Ir norėčiau dar paminėti keletą dalykų, kurie yra susiję su finansinėmis rinkomis, pramonės politika, užsienio politika. Ir aš pritarčiau. Uh, tam, kad ši strategija turėtų būti siejama su tvariu ir veiksmingu žaliavų, su tvari ir veiksminga žaliavų strategija. Ta mes turėtume pabrėžti. Manau, kad mūsų siekiai kai kalbame apie augimą, konkurencingumą, naujų darbo vietų e, kūrimą, nesikerta su kitomis e, politikos rytimis, taip pat ir su pramonės politikos rytim, nes tai yra susiję su pramonės politika. Mes turime siekti kuo geriau panaudoti Europoje esančias žaliavas, nes daug e, tų galimybių dar neišnaudojama. Estijoje, Skandinavijos šalise yra tokių išteklių, kurie nenaudojami. Čia aš turiu galvoje ne tik e, metalo rūdą, bet daugelį kitų žaliavų, e, kurios dar ne, neištirtos ne, ne, ir nenaudojamos. Šią savaitę ketvirtadienį bus klausimas skirtas šiem dalykam. Kviečiame visus atvykti į klausimą. Bus svarstomi žaliavų klausimai, taip pat mm, galimybė JAV, Kinijai e, pasinaudoti žaliavomis, taip pat ES Mm, diplomatinė veikla, siekiant užtikrinti tinkamą apsirūpinimą žaliavomis. Taigi kviečiame visus į šios klausimus tiek. O oh, gut, damit könnten wir dann. Gerai, taigi jeigu jau tarsi perėjome ir prie kito darbo tvarkės punkto, taigi E, galime ir baigti diskusijas dėl devintojo punkto. Ar pranešėjas dar norėtų pasakyti keletą pastabų? Zgłoszone uwagi i również wyrażone pozytywne. Norėčiau padėkoti už jūsų komentarus ir už jūsų palankų vertinimą. Keturi aspektai išryškėjo kaip patys svarbiausi. Visų pirma, inovacijų skatinimo strategijos, konkurencingumo ir tvaraus vystimosi santykis. Ilgalaikės dėrybos dėl prekybos sudarčių. Jos šiek tiek suvaržo ES pramonės įmonių veiksmus. Tuo labiau, kad ne visi susitarimai numato ir nuostatas dėl socialinės apsaugos, dėl vartotojų apsaugos ir taip toliau. Aš manau, tai svarbiausi dalykai, į kuriuos reikės atsižvelgti rengiant galutinį nuomonės variantą. Kovo trečioji diena, kaip įprasta, yra paskutinė diena, iki kada galima pateikti savo pakeitimų siūlymus. Dabar norėčiau pasiūlyti pakalbėti apie dešimtąjį punktą - veiksmingą Europos žalvų strategiją. Pradėmada diskusijas, o po to galvų kartu su komisaru Tajani galėtume įsigilinti į kai kuriuos aspektus išsameu, o dabar sutikiu žodį kolegai. Bitikofer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad per pastarąsias savaitės, nagrinėdamas šią temą, suvokiau, kad tai yra tikrai labai įdomi tema ir džiaugiuosi, kad mes intensyviai bendradarbiausime tarp institucijų. 2010 metais, e, kalbant apie žaliavų, Europos žaliavų e, politiką, buvo tam, tam tikras tos politikos, su ta politika susijusių konflikto eskalavimas visuomenėje. Ir dėl to buvo tarsi toksai atsibudimas išgyventas. Todėl pavyko pasiekti, kad ši tema išliktų darbo tvarkė. Aš nevardinsiu tų priežasčių, kodėl mes e, turime tikėtis, kad e, konkurencingumas ir prieiga prie žaliavų bei atitinkamos kainos, kalba, e, žaliavų kainos, ne, nesikeis ateityje teigiamą linkmę. Kaip tik mes turime tikėtis augančių kainų, kainų ir didesnės konkurencijos. Vėl reikia Europos pramonės politikos. kuri užtikrintų e, konkurencingumo ir tvarios ateities sąveiką. Mes turime tapti pragmatiškais, e, kurdami ateities viziją. Ir aš norėčiau šiuo metu koncentruotis tik į e, mineralinių žaliavų klausimą. Aišku, žemės ūkio žaliavos taip pat yra svarbi tema, kūras yra svarbi tema, tačiau e, šiuo metu mes jų nenagrinėsime. Šiame dokumente nagrinėsime tik mineralinės žaliavas. E, komisijai reiktų pripažinti, kad ji suprato, kad ši tema yra labai svarbi ir kad ji jau anksčiau pradėjo veikti. Ir aš iš esmės pritariu komisijos siūlomai trijų ramščių strategijai. Tai vienas ramstis būtų susijęs su žaliavų efektyvumu ir perdirbimu, kitas ramstis e, parama žaliavų ūkiui ir trečias ramstis būtų prieiga prie žaliavų tarptautinėse rinkose man taip pat atrodo, kad labai svarbu yra ir manau, kad mums parlamentui pavyks e, e, užaštrinti šį klausimą. Taigi, man atrodo, labai svarbu, kad suvoktume, kiek mažai laiko mums liko parengti tinkamą žaliavų politiką ir ją įgyvendinti. Ne tik Kinija jau keletą metų. E, siekia atitinkamų tikslų, į kai kada netgi labai betodairiškai vykdo savo pramonės politiką e, ir taip betodairiškai elgesi su savo žaliavomis, bet lygiai tą patį galima pasakyti ir apie Japoniją. E, ji e, pasirėmusi praėjusiu metu prasta patirtimi dabar kaip tik labai daug skiria dėmesio šiai sričiai ir būtent Japonija milijardas Junktinių Amerikos valstijų dolerių yra skiriama e, žaliavų efektyvumui ir žaliavų perdirbimui. Japonija tai skelbia savo ambicingų tikslų ir ji stengiasi e, ma, sumažinti e, E, mineralinių išteklių išeikvojimą, nors jų poreikis nuolat auga. Kalbant apie JAV, ji taip pat mus pralenkė, kalbant apie tai, kaip ji e, į vieną bendrą tinklą jungia skirtingus operatorius, skirtingus rinkos veikėjus. Taigi manau, kad mums dar reikia pasivyti. Turime daug ką nuveikti, kad galėtume pasivyti šias valstybės. Taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti tuos tris strategijos ramščius. Man atrodo, kad esminis klausimas yra, ar mes panašiai kaip japonai bandysime iš iššūkį paversti galimybę ir panaudoti tą galimybę, kuriant inovacijų strategiją, kuri mums padėtų eiti į priekį pasikalbėjęs su tam tikrų įmonių vadovais, aš išgirdau skirtingas pozicijas. Kai kurie iš jų dėjuoja, kai kurie kalba apie ambicingus tikslus ir formuluoja tuos ambicingus tikslus. Jeigu yra sunku užtikrinti prieigą prie žaliavų, tai mes turime e, patys e, kažką daryti. E, toje srityje, kur matome Kinijos teigiamas pastangas, kodėl mes patys negalime E, elgtis ambicingiau ir tapti lyderiais. Taigi, žaliavų e, naudojimo efektyvumas ir perdirbimas yra esminiai dalykai ir perdirbimas netgi tokiose, tos, tokiose sritise, apie ką anksčiau net nebuvo galvojama. Pavyzdžiui, retųjų metalų perdirbimas dabar yra labai svarbi tema. Toliau kitas dalykas yra e, vietinių kasyklų skatinimas. Ir e, būtent komisijos e, pramonės ir aplinkosaugos generaliniai direktoratai čia dirba kartu, kad e, padėtų e, užkirsti kelią tam, kad e, tas kasyklų remimas neprieštarautų Natūra 2000 e, nuostatoms. E, Taigi, manau, kad būtent tokio sąmoningo, protingo, racionalaus bendradarbiavimo e, esmė ir turėtų būti toks dalykas, tai yra remimas tų vietinių kasyklų. Galbūt tą Grenlandiją nebūtinai galima laikyti vietinę bet, rinką, bet vis tiek reikia suvokti šitos temos svarbą. Na ir e, sunkiausias aspektas yra prieiga prie tarptautinių rinkų ir čia aš norėčiau aiškiai pasisakyti už tam tikrą bendradarbiavimo strategiją. Aišku, tam tikrais atvejais galima stengtis ir ES tą jau darė su Meksika ir JAV, taigi galima stengtis e, bandyti išvengti ginčių per PPO, tačiau manau, kad būtent per tokias e, konf konfliktų priemonės e, spręsti prieigos klausimus, manau, yra iliuzija. Mes turime kaip tik priešingai ieškoti bendradarbiavimo strategijų ir tai susiję ir su EBPO, ir su bendradarbiavimu su Japonija ir JAV. Tai taip pat yra susiję su e, bendradarbiavimo su Kinija strategijomis, e, kurios apimtų visus įmanomus konfliktus. Na ir paskutinis aspektas šiuo metu nėra visiškai aišku, ar Europoje yra suvokiama efektyvios e, žaliavų politikos būtinybė ir ar ta būtinybė, ar tos būtinybės e, e nenuslo, nenustelbs nacionaliniai egoizmai. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas galėtų kaip tik prisidėti prie to ir e, kad, kad tas egoizmas nenustelbtų bendros strategijos ir manau, kad mums pavyks sukurti bendrą strategiją ir mes ne, nekovosime alkūnėmis. Taigi dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Yra šeši ar septyni kolegos norintis pasisakyti, aštuoni netgi. Komisaras atvyks lygiai pusę šešių, taigi jeigu jūs visi kalbėsite neilgiau kaip vieną ar dvi minutės, tai tuomet galėsite spėti visi pasisakyti. Jeigu ne, tai tuomet turėsime daryti pertrauką, nutraukti jūsų pasakymus. Kolega Šimanski. Tikuoju. Tai labai svarbus pranešimas. Žinoma, tai nėra teisėkūros dokumentas, bet čia kalbama apie gamtos išteklių prieinamumą. Ir jame atsispindi ES pramonės politika. Jeigu mes neteisingai pasirinksime ir jeigu mes neteksime tam tikrų pramonės sričių Europoje, tai ta pramonė auks tik tai ten, kur atitinkami resursai yra valdomi panašiai kaip Kinijoje. Todėl prekybos politika yra labai svarbi. Mes turime užsitikrinti gamtos ištekliams, kurie, ištekliais, kurie reikalingi ES pramoniai. Kita vertus, mes turime ir savo gamtos išteklių. Negalima sakyti, kad jų tiesiog nėra. Bet mes jų neįsisaviname, neiškasame ir todėl reikėtų peržiūrėti mūsų likščiolinę politiką, kadangi mes turime pakankamai gamtos išteklių, bet bijome pažeisti mūsų gamtą. Kitas dalykas - efektyvus naudojimas ir perdirbimas. Tai dar vienas svarbus aspektas. Perdirbimas, tvarkymas ir veiksmingas naudojimas atneša papildomų kaštų pramoniai. O dar turint galvo, galvoje labai griežtas teisės nuostatas, puikiai suprantame, kad įmonės negali taikyti visų tų teisės nuostatų visą apimtimi. Tikuoju, aš norėčiau pritarti kolegai Bitikum, Bitikov, kadangi prekybos politika labai svarbi politika mūsų perdirbimo pramoniai, bet ir finansų sričiai. Todėl labai svarbu, kad než svarbu užtikrinti skirtingą priegą ir skirtingas galimybės atskiroms pramonėms šakoms. Tačiau mes negalėsime parinkti vieno vardiklio, vieno tinkamiausio sprendimo visoms įmonėms ir pramonės šakoms. Kai kalbama apie tarptautinės priekybos sąlygas, ar turėtume omenyje PPO ar m, mm, dvišalius susitarimus, reikėtų prisiminti, kad Singapūro klausimai vaidina esminį vaidmenį. Mes turėtume užtikrinti investicijų saugumą ir mes turime atsižvelgti į tam tikras investavimo sąlygas, mes turime laikytis viešųjų pirkimų nuostatų. Taip pat labai svarbus tarptautinėje prekyboje abipusiškumo principas Ir dabar mokslininkai galvoja, žinoma, apie perspektyvus produktus, kurie galėtų būti e, pakaitalas dabar naudojimiems produktams, tačiau kita vertus e, natūra programa neturėtų būti kliuvinys, o paskata ieškoti naujų sprendimų. perdirbimas ir tvarkymas taip pat reikėtų būti, turėtų būti vertinamas globaliai. Reikėtų šioje srityje numatyti ir lankstesnės nuostatas, kad būtų galima palengvinti prieigą prie išteklių. Dėkui, ponė pirmininkė. Aišku, kad kalbant apie žaliavas, jau kurį laiką yra paklausos ir pasiūlos problema, su tuo susiduria ir ES ir tą problemą reikia spręsti. Yra labai didelė žaliavų paklausa iš Azijos valstybių ir mes turime Europoje parengti žaliavų strategiją. E, ponas e, pranešėjas labai gerai apibūdino komisijos pasiūlymą. Čia kalbam apie tris ramščius, mes jam pritarėme, turime e, parengti ES tvarę politiką, parengti, numatyti atitinkamus instrumentus, ją įgyvendinti ir tie instrumentai turėtų atsižvelgti į kintančią situaciją. Buvo taip pat paminėtas ir subsidiarumo klausimas. Yra labai dideli skirtumai tarp atskirų valstybių narių. Mano šalyje 30 procentų teritorijos yra, sudaro draustinis, e, gamtos draustinis. Kitose šalyse situacija kitokia. Mūsų šalyje uh, net 30 procentų visos teritorijos yra saugoma. Kalbant apie perdirbimą, ne visuomet e, vien, irgi situacija skirtinga, vienos valstybės narės tiesiog kūrė naujus savartynus, o kitos perdirba atliekas. Galiausia, ponė pirmininkė, yra rams, ramstis, kuris numato e, tvarų žaliavų naudojimą pasauliniu lygmeniu. Matote, kas dabar vyksta arabų pasaulyje ir nuo to kenčia Europą. Ar mes ir ateityje remsime korumpuotus diktatorius tik tam, kad galėtume gauti žaliavų? Ar mes eiksimės. Uh, moraliau, nes jei remsime diktatorius tik tam, kad gautume žaliavų, tai tose šalise įsikurs, įs, įsitvirtins režimas, kuris bus labai priešiškas Europos Sąjungai. Taigi, manyčiau, kad turėtume skatinti ir remti demokratiją, o ne diktatorius tik tam, kad gautume žaliavų. Ponas Fombrept. Pone Fombrept. Dėkui, ponė pirmininkė. Manau, kad ši tema labai svarbi ir e, ją nagrinėsime per ateinančius kelis mėnesius. Suprantu, kad šiandien visai neturime laiko, kalbėsiu trumpai, noriu paminėti du dalykus. Tvarus e, žaliavų išgavimas komisija tą mini savo dokumente, mes turime užtikrinti, kad ne tik gražiai kalbėtume, bet kad atitinkamai ir veiktume. Netaip seniai spaudoje pasirodė informacija apie tai, kad didelės metalo įmonės siekia vertikalaus, vertikalios integracijos. Tai yra bando įsigyti tokias įmonės trečiame pasaulyje. Ar mes tam pritarėme ar ne? Štai koks klausimas. Ir kaip, pagalvokime, kaip tą tvarų žaliavų išgavimą įgyvendinsime praktiškai. Kitas dalykas - efektyvus naudojimas ir perdirbimas. Aš jau daug metų dirbu aplinkosaugos srityje o veiksmingas žaliavų naudojimas. gali prisidėti prie perdirbimo skatinimo, e, ką galėtume padaryti. Yra įvairių iniciatyvų, bet kaip praktiškai turėtume ką įgyvendinti. Reiktų siekti kad produktai, kurie gaminami, kurie kuriami, kad tos produktus būtų lengva perdirbti. Bet dabar pagrindinis siekis yra kuo greičiau produktą patiekti į rinką, bet visiškai nesirūpinama tuo, kaip jis po to bus perdirbamas. O kai ir problemos Mm, dažniausiai su tokiais produktais jau iškyla trečiosiose šalise, kur mūsų produktai e, nuvežami kaip atliekos. Ko mes norime? Jei tonos elektronikos prietaisų per uostus e, ir per jūras gabenami į trečiasias šalis kaip atliekos, Tai kur tada tie visi mūsų gražų siekiai ir reikia, kad tos atlikos liktų mūsų teritorijoje ir būtų tvariai perdirbamos. Pone De Kastilijo, dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai, ne, ne kartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Uh, Nenorėčiau kartoti ir to, ką pasakė mano kolega Vidal Kvadras, nes aš jam visiškai pritariu. Tačiau norėčiau paliesti du aspektus. Pirma, skirtumas tarp, tarp kompetencijų ir apsaugos, teritorijų apsaugos. Jau buvo minėta, kad 30 procentų Ispanijos teritorijos yra draustiniai. Uh, tai yra saugomos teritorijos, kitose šalise tai yra 14 ar 15 procentų. Ir būtent dėl to susidaro tokia situacija, kad tose saugomose teritorijose e, negalima e, naudoti gamtinių išteklių, nes ten galioja tam tikros aplinkosaugos nuostatos. Todėl komisija turėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Iki šiol jinai į tai nekreipia dėmesio, nes iš tiesų bus e, sudėtinga e, reikalauti vietinės produkcijos ir tos vietinės produkcijos tvarumo, jeigu mes tos, e, tų vietinių žaliavų negalime naudoti dėl e, aplinkos sauginių apribojimų. Aišku, mes turime e, tausoti aplinką, tačiau taip pat turime atkreipti dėmesį ir žaliavų būtinybę. Taip pat norėjau pabrėžti dar tokį dalyką. Paulas Riubikas apie tai jau kalbėjo. E, kalbant apie e, žaliavų perdirbimą, mes turime bandyti rasti tokius e, elementus, kurie galbūt padėtų pakeisti e, atitinkamas žaliavas. Ir čia svarbu vaidmenį turi vaidinti moksliniai tyrimai. Mes turime pagrindų programą ir manau, kad būtų tikrai labai įdomu pasigilinti būtent į mokslinių tyrimų sritį, pamastyti apie atitinkamą finansavimą, kalbant apie pagrindų programas, mokslinių tyrimų pagrindų programas. Ir turime tikrai ieškoti galimybių, kuo galima pakeisti tam tikras žaliavas, nes matome, kad poreikis e, tokių žaliavų auga, o mes jį turime jį sumažinti. Dėkoju. Dėkoju toliau kolega Valčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, kalbant apie žaliavų poreikį, manau, kad visiems aišku, kad jis ateityje iš esmės e, didės. Ypatingai strateginių, energetinių resursų. Ir mes matome, kokia yra problema šiandieną dujų rinkoje, kai atskiros valstybės moka 30 procentų brangiau negu kitos ES valstybės. E, iš tikrųjų, taip pat nenoriu kartotis ir kada eina kalba apie skirtingą kiekvienos valstybės esamą situaciją, tiek ekonominę, geografinę ir aplinkosauginę. Ir aš manau, kad taip pat ateityje kiekvieną iš mūsų turėsime dalintis tą bendrąją naštą. Mes matome, kokią problemą sukėlė maisto produktų padidėjimas e, atskiros regionuose. Ir ypatingai Šiaurės Afrikoje bei artimuose rytuose, kada iš tikrųjų paskatino iš tiesų politinių režimų griūti. Reiškia, maisto produktų kainos, kaip yra dabar kalbama, iš esmės nepaveikė arba nepadidino ūkininkų pajamos, o tai buvo paprasčiausiai e, neišsenkamas e, spekulacija biržos, e, žaliavų biržos rinkose. Reiškia, mes turime šitos procesus ateityje iš tikrųjų reguliuoti ir valdyti. Buvo paminėti trys, trys ramšiai ir aš iš tikrųjų jam pritariu, tačiau aš manau bus labai svarbus Europos komisijos vaidmuo jisai turės būti iš esmės pagrindinis ir todėl būtų gerai, kad mūsų ateities dokumentuose tas būtų pažymėta. Ačiū. Merkis. Pane Merkis. Dėkuoju, pirmininkė. Dabar mes kalbame apie žaliavų komunikatą ir taip pat e, kitą iniciatyvą. Atrodo, kad šitie dokumentai yra panašus ir todėl norėčiau, kad šiame pranešime atsispindėtų kuo aiškesnė struktūra. Kalbama, kad komunikate yra trys pagrindiniai ramščiai, tačiau pirmieji du ramščiai nėra taip išsamei pristatomi. Galbūt e, bendroje iniciatyvoje ta e, vietos išteklių problema galėtų būti tiksliau atspindėta. Aš manau, kad šiame dokumente reikėtų kalbėti daugiau apie išteklių e, veiksmingumą. Kitas dalykas yra tarptautiniai aspektai ir ypatingas žvilgsnis į prekybą pagrindinėmis žaliavomis. Vienas dalykas, vienas, viena galimybė būtų, arba mes naudosime toliau vis daugiau žaliavų, ar sugebėsime vis dėlto jas naudoti veiksmingai. Tačiau, kai kalbame apie veiksmingumą, veiksmingumą, tai mes turime atkreipti dėmesį į konkretų, konkrečių žaliavų naudojimą. Galbūt šitas tekstas yra labiau filosofinio pobūdžio negu praktinio. Tačiau aš esu patenkinta, kad čia kalbama ne tik tai į tas tradicinės žaliavas, bet ir paminamos ir, paminimos ir kitos žaliavos, kurios laikomos netradicinėmis. Taigi, reikia duoti atsakymą pramonės atstovams, kadangi pramonė yra sunerimusi, sunerimusi dėl galimybės įsigyti žaliavas, bet ir apskritai apsirūpinti gamybos žaliavomis. Mano manimo vis dėlto veiksmingo žaliavų naudojimo tema turėtų būti šiek tiek labiau išryškinta. Tikuoju, pirmininkė, aš pažvelgiau laikrodį ir tiesiog norėjau, kad jūs teiktumėt man žodį. Pranešėjas iš tikrųjų yra šios ryties specialistas ir tikrai rengia labai puikią ataskaitą. Aš norėčiau priminti, kad mūsų pramonės komitete uh, reikia sutelkti dėmesį į e, retas žaliavų rūšis. Kitaip, jeigu mes plėsimės, tai mes niekada susitarsime su taryba. Todėl manyčiau, kad šioje pirmame pranešime reikėtų sutelkti dėmesį tik tai į konkrečius mums rūpimus aspektus. Be to, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu išsiaiškinti, kaip įdėkti europinį požiūrį bendroje ES žaliavų strategijoje. Apie tai kalbėsime per artimiausius mėnesius, vidaus rinkos strategiją aptarinėsime. Tačiau kita vertus mes puikiai suprantame, kad nacionaliniai interesai vis labiau nusveria šiuose diskusijose ir galvodama apie šią temą suprantu, kad kolega Butikovas turėtų pasiūsti labai aišku parlamento signalą, kad reikia susitarti ne tik tai dėl priemonių ir teisės aktų, bet ir kad kiekviena valstybė suvoktų, jog viena nieko nepasieksi. Kitas dalykas, kuris buvo taip pat paminėtas, tai yra sąsojos su aplinkosauga. Čiagi vėl reikėtų uh, rasti atitinkamą sprendimą, kadangi uh, yra priimtos atitinkamos aplinkosaugos aplink, aplinką tausojančios e, direktyvos, bet vis dėlto atsižvelgiant į egzistuojančius teisės aktus reikėtų rasti ir protingą e, būdą, kaip būtų galima e, naudotis ir tolimis šalimis, kurios yra būtent draustiniuose. Kolega Grigip. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Chciałem powiedzieć tak, że... Kolega Grzyb. Dėl gamtos išteklių. Kolega Šimanski kalbėjo apie nuosavus išteklius, kurie nebėra iškasinėjami, iškasami. Tačiau kitas dalykas yra tos kasybos naujosios technologijos. tej technologii poświęcić. Šelfų dujų e, išgavimas, pavyzdžiui. Tai yra sritis, kur yra taikomos pačios naujausios technologijos. Kolega Vidal Kondras kalbėjo, kad labai paprasta bendradarbiauti su diktatoriaus, kadangi tada galima gauti be didelių apsunkinimų e, gamtos išteklių. Tačiau kita vertus, tos valstybės, kuri, kurios turi turtingus gamtos išteklius, gali pradėti labai griežtai dėrėtis ir gali nebendradarbiauti, jeigu, pavyzdžiui, nebus tinkamos sąlygos. Turiu galvoje pietų Sudaną, kuriame yra iškasama labai daug gamtos išteklių, tačiau jais naudojasi iš esmės tik Kinija. ES tiesiog nedalyvauja šioje prekyboje. Kalbant apie gamtos išteklius, reikia turėti omenyje ne tik investicijas, bet ir apskritai tų išteklių pirkimo kainą. Aš tikiuosi, kad nenuskidžiau nei vieno, visi pasisakė, kas pagėdavo. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už patarimus, už idėjas ir norėčiau pažadėti kolegiai Merkis, kad pasiūlysiu pusės priemonės. Aš sutinku su tuo, ką pasakė kolega Gžip, kad reikia Europos Sąjungoje naujomis technologijomis ieškoti prieigos prie gamtos išteklių Ir aš manau, palanku yra tai, kad iki šiol dar neįvyko jokio esminio konflikto tarp pramonės ir aplinkosaugos. Ir aš manau, kad tarp tų pasiūlymų, kuriuos pateikė aplinkosaugos direktoratas ir pramonės direktoratas, ir toliau neiškils jokių konfliktų. Aš taip pat pritariu kolegijai von Brent ir kolega Del Castillo, kad reikia atsižvelgti į konkrečią praktiką ir kad reikėtų neformuluoti tik bendrųjų principų, reikėtų atsižvelgti į PPO gairias ir taip pat pagalvoti apie galimybės, kaip užsitikrinti priegą savo teritorijoje. Kolega Šimanski priminė, kad aš prieš savaitę dalyvavau konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie aliuminio perdirbimo technologijas. Ir ten buvo kalbama, kad galima perdirbant aliuminį sutaupyti 95 procentus energijos, lyginant su tuo poreikiu, kuris reikalingas pagaminti aliuminio gaminius. Todėl kiekviena mūsų strategija turėtų būti patraukli ir ekonominiu požiūriu. Tikuoju, aptarėme ir šį darbo atvarkės klausimą, žinoma, temos neišsėmėme, o dabar aš sveikinu komisijos pirmininko pavaduotoją ir komisijos narį atsakingą už pramonę ir verslumą, Antonijo Tajani kuris kalbės apie smulkaus verslo akto persvarstymą ir taip pat kalbės apie komunikato dėl žaliavų e, diskusijų eigą. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą ir iš karto suteikti Jums žodį įvadinims pastaboms, o po to kolegos galės terauti, klausti, pastebėti. Dėkuoju. Labas vakaras, ponė pirmininkė, labas vakaras visiems. Pirmiausia, prieš kalbėdamas apie šias dvi iniciatyvas, kurios jau yra taikomos, įgyvendinamos, norėčiau padėkoti ITRE komitetui už tą paramą, E, kurią ir sakė, kai buvo pats skelbtas e, pramonės politikos komunikatas. E, šis komunikatas taip pat susilaukė pritarimo iš tarybos ir mane tas labai džiugina. Šis komitetas man artimas, nes aš 14 metų praleidau jame. Trečiadienį komisija e, patvirtino peržiūrėtą smulkaus verslo dokumentą. Šis dokumentas yra labai svarbus ne tik smulkiam ir vidutiniam verslui, jis yra strategiškai svarbus ir visai ES ekonomikai. Nes čia mes kalbame apie labai ženklę Europos verslo dalį, nes smulkiame, mm, smulkiose ir vidutinėse įmonėse dirba maždaug 70 procentų visos darbo jėgos. Taigi, <clears throat> smulkus ir vidutinis verslas ats... yra milijonai ES darbuotojų. Tas dokumentas, smulkaus ir vidutinio verslo dokumentas, kuris buvo patvirtintas 2008 metais, buvo labai svarbus. Jam pritarė ir Europos parlamentas ir mums pavyko tada priimti e, e, svarbių, nemažai svarbių teisės aktų, kaip ir Mm, vėluojančių užmokesčių direktyvą ir kitus, ir daugelis tų teisės aktų jau galioja. Vienintelis, vienintelis tik deguto šaukštas šioje medaus statinėje yra Europos įmonių e, statuso e, e, teisės aktas, bet tikimasi, kad jis irgi netrukus bus patvirtintas. dabartinis e, patvirtintas naujai tekstas, e, skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui, siekia suteikti naują stimulą šiam verslui. Ta strategija, kurią šiandien pristatau jums, yra naujas etapas. Komisija nori remti smulkų ir vidutinį verslą, kadangi tai yra labai svarbus mūsų ekonomikos sektorius. Bet mes turime atsižvelgti į tą pasikeitusią situaciją lyginant su 2008 metais. Nes labai daug darbo vietų buvo prarasta smulkiose ir vidutinėse įmonėse, net apie 5 milijonai tokių darbo vietų, net apie 3,2 e, milijono darbo vietų buvo netekta. Taigi, ką galėčiau, į ką galėčiau atkreipti dėmesį, kalbėdamas apie šį peržiūrėtą naują e, dokumentą skirtą smulkiam ir vidutiniam verslui. Čia mes ir skiriame tokią pono smulkaus ir vidutinio verslo figūrą ponas smulkus ir vidutinis verslas, taip vadinamas Mr. SME, Mr. Small and Medium Enterprise. Ir tai yra ponas Daniel Kalehe Krespo, kuris šiandien sėdi mūsų salėje, prašom atsistoti. Taigi jis yra ponas smulkus ir vidutinis verslas. Tai yra ponas Daniel Kajecha. Jis yra įmonių generalinio direktorato, generalinio direktoriaus pavaduotojas ir bus atsakingas už tai, kaip uh, bus įgyvendinamas smulkaus ir vidutinio verslo aktas. Mes komisijoje pasirinkome žmogų, kuris bus atsakingas už to akto įgyvendinimą. Ir jis bus tas asmuo, į kurį visos smulkios ir vidutinės įmonės galės kreiptis ir stebės iš savo posto, kas yra daroma paremti smulkiom ir vidutiniam įmonėm. Mes taip pat paprašėme visų valstybių narių, kad jos, kiekviena iš jų, paskirtų tokį smulkaus ir vidutinio verslo ambasadorių savo šalise. Ir taip pat paprašėm ir vietos institucijų, čia aš turiu omeny Ispanijos ar Italijos regionus ar Vokietijos žemės, kad jos taip pat, jei nori, irgi paskirtų tokį poną smulkų, smulkaus ir vidutinio verslo atstovą, tokį smulkaus ir vidutinio verslo ambasadorių ir ketinu susikviesti visus šios atstovus iš valstybių narių, iš regionų, kad jie dalyvautų mūsų darbe ir stebėtų, kaip įgyvendinamas smulkaus ir vidutinio verslo aktas. Taip mes galėsime įsitikinti, ką, kas yra daroma siekiant padėti smulkiam ir vidutiniam verslui. Taip pat rengiame sukurti tokią darbo grupę, kurioje būtų keičiamasi geromis idėjomis. Tai būtų patariamoji darbo grupė įgyvendinant smulkaus ir vidutinio verslo aktą, kuri stengtųsi apibendrinti, e, suteikti galimybę visoms suinteresuotom šalim keistis informaciją geromis idėjomis. Ir per šitą darbo grupę mes galėsime stebėti valstybių narių veiklą smulkaus ir vidutinio verslo paramos rytyje ir taip pat sukurti kriterijus tai verslai stebėti, nes norime skatinti m, mm, tokią partnerystę tarp valstybių narių ir Europos komisijos, remiant smulkųjį ir vidutinį verslą. Aš ne tik e, šiuo klausimu lankausi parlamente, praėjus vakarą buvau Romoje, o rytoj pristatysiu naująjį poną smulkų į verslą Junktinė karalystėje, po to Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Bulgarijoje, nes Bulgarija jau pareiškia, kad ketina paskirti poną ar ponę smulkų į verslą, remdamasi šiuo komisijos pasiūlymu. Mes gauname mm, pozityvę sulaukėme pozityvios reakcijos iš daugelio valstybių, iš daugelio vietos institucijų, vietos valdžios institucijų. Kita idėja, e, kurią norėtume pasiūlyti valstybėms narėms, e, tai yra, kad kartą į metus vyktų neformali konkurencingumo taryba, kurioje būtų svarstoma, e, kokios dar politikos galima uh, imtis, kad paremtume įmonės e, smulkaus ir vidutinio verslo įmonės ir kad apsvarstytume, kas konkrečiai buvo nuveikta e, valstybėse narėse, skatinant e, smulkų ir vidutinį verslą. Kiti svarbus aspektai būtų tokie. Pirmiausia, mes sieksime supaprastinimo Tai yra, norint įregistruoti įmonę, norėtume, kad e, noras tapti verslininku e, kainuotų pigiau ir būtų įgyvendinamas daug greičiau, tai yra per tris dienas ir kad nekainuotų daugiau kaip tūkstančio eurų. Taip pat kaip, kaip, kaip šimto eurų, atsiprašau, kaip šimto eurų. Ir taip pat norime užtikrinti, kad E, licenzijavimo procesas maksimum truktų 30 dienų. Taigi, jeigu norite įsteigti įmonę ar įsteigti verslą, kad jum nebūtų mm, sudėtinga tą padaryti. Taip pat norime e, atkreipti didesnį dėmesį į galimybę pasinaudoti kreditais. E, čia labai svarbu E, kreditų mm, garantavimo mm, klausimai. Norime taip pat, kad būtų e, grinai europietiška mm, kapitalo rinka, kad jinai suteiktų uh, Mm, reikiamus finansinius išteklius pačioms inovatyviškiausiams įmonėms. Čia bendradarbiauju su kolega, su komisaru ponu Barnie ir mes norime užtikrinti, kad e, tokio e, verslo e, paskolų rinka, e, vietinė verslo paskolų rinka 12 metais jau funkcionuotų, kad jinai būtų efektyvi, paprasta. E, kad nebūtų per daug biurokratinių suvaržymų ir kad e, būtų galima naudotis e, visais Europoje, Europos Sąjungoje esamais e, finansiniais instrumentais ir kad informacija apie finansinius instrumentus išteklius būtų galima gauti naudojantis internetu, ne tik anglų, prancūzų ar vokiečių kalbomis, bet visomis ES kalbomis, nes smulkio ir vidutiniai įmoniai nebūtinai mm, e, yra žmonių, kurie moka užsienio kalbą. Kitas svarbus dalykas yra e, prieiga prie rinkos. Turime E, skirti nemažą dėmesį viešiesiems pirkimams. Ir turime įgyvendinti gerosios praktikos kodeksą, kurį komisija pasiūlė 2008 metais. To gerosios praktikos kodekso daugelis valstybių narių dar neįgyvendino. 16 dar turi įgyvendinti. 11 įgyvendino, 16 dar e, įgyvendino. O noriu pasakyti, kad e, e, viešųjų pirkimų rinka sudaro 17 procentų visos rinkos ir jinai tikrai turėtų būti prieinama taip pat ir smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir čia mes taip pat galvojame 12 metais peržiūrėti viešųjų pirkimų direktyvą, siekdami didesnio supaprastinimo. Labai svarbu E, neužmiršti ir vartotojų, ir to, kaip jie gali gauti visą reikalingą informaciją. Ypač, kai kalbame apie smulkų ir vidutinį verslą, kuris turėtų aprūpinti vartotojus visą reikalingą informaciją. Daugelis valstybių. Taip pat čia yra E, tos vadinamos m, mm, pagaminimo vietos etiketės made in etiketė e, ir kurioje nurodoma, kokioje šalyje produktas pagamintas, bet pamirštama nurodyti e, žaliavų kilmės šalis. che spesso si lamentano di essere costrette ad accettare condizioni. Mes norėtume mažinti suvaržymus, sudarant sutartis tarp mažųjų įmonių. Mažoji įmonė neturėtų patekti į sudėtingę padėtį dėl to, kad ekonomikai vaidina netokį svarbų vaidmenį. mažos ir vidutinės įmonės taip pat turėtų turėti galimybę vystyti savo veiklą tarptautiniu mastu. O tai reiškia, kad e, reikėtų sudaryti sąlygas, teikti paslaugas ir į išorę ir gauti taip pat finansavimą iš užsienio kartais 60 procentų tarptautinių lėšų nepatenka į mažasias vietinės įmonės. Šių metų antrame pusmetyje bus pateikta nauja strategija dėl rinkos prieigos internacionalizavimo. Šios strategijos tikslas - užtikrinti prieigą prie konkrečių rinkų ir taip pat teikti geresnį informaciją mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai svarbiausi dalykai, apie kuriuos mes mastome ir į kuriuos atsižvelgsime, kai peržiūrėsime mažaus verslo aktą. Kita tema tai yra žaliavos žaliavų pristatymas, kadangi žaliavos yra labai svarbios užtikrinant mūsų įmonių konkurencingumą. Aš e, susipažinau su kolegos Biutikov pranešimo tekstu ir norėčiau pasakyti, kad žaliavų klausimas įeina į mano kompetenciją ir taip pat kolegos Barnier yra atsakingas už šitą sferą. Taigi mes dalinamės atsakomybę už žaliavas, taip pat atsakomybę už žemės ūkį ir taip pat e, pramonės žaliavas. O pramonės žaliavų klausimas yra mano įskirtinė kompetencija. Mes rengėmės tuo pačiu ir G8 ir G20 susitikimui rengdami šitą dokumentą. Žaliavų dokumentas apriepia tris pagrindinės sritis. Tai yra apsirūpinimas žaliavomis už ES ribų, taip pat apsirūpinimas žaliavomis ES ir taip pat geresnis perdirbimas ir efektyvesnis naudojimas. 2008 metų strategija atnešė pakankamai gerų rezultatų. 14 svarbiausių žaliavų yra įtraukta į e, atitinkamą sąrašą, taip pat yra suformuoluota atskira prekybos strategija žaliavomis ir taip pat formuojame mūsų tolesnę vystimo politiką, galvojant apie santykius tarp ES ir Afrikos sąjungos. Taip pat yra, e, tie dalykai atsispindi ir septintojoje mokslinio tyrimų pagrindų programoje. Ten yra kalbama apie atskirus sektorius. Taigi Šiame sąraše yra 14 medžiagų, tačiau šitas sąrašas turėtų būti išplėstas. Tai labai svarbus uždavinys, kadangi mes baiminomės, kad pagrindinių žalivų kainos ateityje gali kilti gal netgi iki 2030 metų e, trim kartais arba daugiau. Todėl mes turime sumažinti mūsų priklausomybę nuo žaliavos šaltinių ir užtikrinti daugiau skaidrumo įsigijant žaliavas. O kadangi žaliavos ES iškasamos nepakankamų mastų, todėl mes turime galvoti ir apie kitus variantus. Yra pasiūlytas ProMine projektas, ta, kurio esmė išžvalgyti turimus resursus ir bandyti jais pasinaudoti ateityje. Mūsų veiksmų plane, kuris skirtas ES ir AS bendradarbiavimui, įtraukti ir apsirūpinimo žaliavomis iš Afrikos žemynų temą, kadangi mes turime užsitikrinti savo žaliavų E, tiekimą. Ir, pavyzdžiui, darybose su Rusijoje mums taip pat pavyko praėjusį rudenį Romoje įtraukti šį žaliavų klausimą į prekybos susitarimą. Praėjusią savaitę aš dėrėjausi su Rusija dar kartą ir artimiausių susitikimo metu Sankt Peterburgė aš tą klausimą dar kartą kelsiu. Taigi šiuos svarbiausius žaliavų saugumo klausimus mes keliame visais galimais atvejais, ypač diskusijose su Rusija. Artimiausių metų aš vyksiu į Lotynų Ameriką. Po 15 metų pertraukos į Argentiną, Čilę, Braziliją, Braziliją nuvyks ES komisaras ir mes ten taip pat dėrėsimės dėl žaliavų tiekimo. Taigi mes didžiulį dėmesį skiriame apsirūpinimumi žaliavomis iš užsienio, tai yra vienas iš mūsų prekybos politikos prioritetų ir prioritetas mūsų dvišaliuose ir daugiašaliuose santykiuose. Yra pasirašyti ir derimasi dėl įvairiausių susitarimų. Investicijos, aš jau minėjau, taip pat yra labai svarbus elementas. Tai buvo pirmasis ramstis antrasis ramstis. Ką galime nuveikti Europos Sąjungoje? Tuo labiau, kad Europos Sąjungoje yra pakankamai daug gamtos išteklių, bet mes turime pirmiausia sukurti teisinės prielaidas jų išgavimui ir taip pat žalivų perdirbimui. Žinoma, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad yra priimtas Natura 2000 dokumentas, kuriame yra tam tikri draudimai, pavyzdžiui, draudimas kasti žalėvas draustiniuose ir e, saugomose teritorijose. Ir trečiasis ramstis, ką galime nuveikti inovacijų srityje kuo gali padėti mokslas ir moksliniai tyrimai. Mes kalbame apie urban mining, tai yra ieškoti kasybos galimybių miesto teritorijose, kadangi miestuose susikopia labai daug vertingų atliekų. Ir labai svarbu šitas atlikas tikslingai, veiksmingai perdirbti. Turiu omenyje pirmiausia elektros ir elektroninius prietaisus, jų atlikas, kad jos pagal mm, atitinkamus saugumo reikalavimus būtų perdirbamos. Aš tikiuosi, kad parlamentas e, jaučia atsakomybę už tą inovacijų paketo likimą. Taigi mes turime dėti visas įmanomas pastangas, kad ES būtų didinami išgavimo pajėgumai ir kad būtų didinamas konkurencingumas. Taigi mes turime veikti iš vien įgyvendinami šią programą, kadangi tai projektas, kuriam reikia skirti pačią, patį didžiausią dėmesį. Kadangi siekdami užsitikrinti žaliavomis, turime taikyti veiksmingą, konkrečią strategiją ir atitinkamas priemonės. Reikia pasitelkti pagalbon ir verslo sukauptą patirtį ir, žinoma, nepamiršti aplinkos apsaugos. Reikia skatinti įmonės, skatinti verslumą taip pat atsižvelgti į atitinkamą aplinkos apsaugą ir mums reikia dirbti iš vien su parlamentu. Iš anksto tikiuosi jūsų klausimų ir dėkuoju už juos. Dėkoju, gerbiamas komisarė, už šių abiejų temų pristatymą. Dešimt kolegų nori pasisakyti, tai reiškia, galite kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Prašau visų laikytis šio laiko limito, nes kitaip paskutiniams kalbėtojams nebus galimybės pasisakyti ir turime dar suteikti galimybę atsakyti komisarų jūsų klausimus. Pone Hercog. Po, dėkui, e, gerbiamas komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Turbūt jūsų nestebins, jei aš iškelsiu klausimą dėl smulkaus ir vidutinio akto, smulkaus ir vidutinio verslo akto peržiūrimo, peržiūrėjimo. Praėjusią savaitę su kolegomis iškėlėme tokį klausimą ką parlamentas ir mūsų komitetas gali padaryti, siekdami paremti jūsų pastangas, kad tas smulkaus ir vidutinio verslo aktas būtų įgyvendintas. Nes mums reikia ne komunikatų, o realių rezultatų. Dėkoju. Toliau kolega Riubich. Aš norėčiau ypatingai padėkoti komisarui už tai, kad smulkaus verslo aktas nulat įtraukiamas į darbo atvarkę, ypač kalbant apie poveikio vertinimą. Mes dabar kalbame apie e, CO2 emisijų mažymą nuo, nuo 20 iki 30 procentų ir ką tai reiškia visoms e, tiek visoms įmonėms tiekėjams, visai energetikos tiekėjų pramoniai. Ir Tai reiškia, kad e, didelis dėmesys bus skiriamas e, ne stambioms įmonėms. Todėl man, at, man būtų labai svarbu išgirsti, kokias pasiekmes tas e, CO2 emisijų sumažinimas 30 procentų turės ES įmonėms. Toliau kitas dalykas yra rizikos kapitalas. Smulkios ir vidutinės įmonės dėl to bus labai paliestos ir galbūt jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad komisija galėtų numatyti iki 2020 metų e, įvesti nuo savo kapitalo 20 procentų kvotą e, įmonėms, kad būtų užtikrintas jų likvidumas, jų mokumas. Toliau Angelika Nibler, dėkoju ponė komisarė, dėkoju už jūsų uh, prista, e, už jūsų pateiktą smulkaus verslo akto pristatymą ir jūsų vertinimus e, apie tai, koks svarbus yra smulkus verslas, kad jis yra mūsų pramonės inovacijų variklis, kad kūrė naujas darbo vietas, kad lavina jaunimą. E, E, aš nuolat iš smulkių verslininkų girdžiu tokius du skundus. Vienas yra susijęs su biurokratija, kad ji yra visur ir toliau antras skundas yra prieiga prie finansinių lėšų. Apie, dal... apie šios abu aspektus jūs kalbėjote, norėčiau užduoti klausimą susijusiu su biurokratija, e, pritarti tam, ką pasakė ponė Hercog e, prieš dviejus metus prasidėjo šitos diskusijos, jeigu neklystų, ir tada mes kalbėjome apie tachografų e, įvedimą. Neprisima, nežinau, ar jūs tą prisimenate. Ir e, taip pat ir mokesčių grupė teikė atitinkamus pasiūlymus, į kuriuos reagavo e, parlamentas. Ir todėl mes manome, kad E, įmonė, smulkioms įmonėms neturėtų galioti šitą tachografų prievolę. Ir jau praėjo dviejį metai, mes vis laukiam, kada bus įvestas šitas palengvinimas. Taigi dar kartą noriu užduoti tą klausimą, e, nes parlamentas nubalsavo atitinkamai ir nežinau, kodėl kol kas yra neįgyvendinamas šitas pasiūlymas. Šiandien mes kalbame apie supa, sąlygų supaprastinimą smulkioms ir vidutinėms įmonėms, e, nes iš tiesų e, smulkioms įmonėms yra žymiai sudėtingiau įgyvendinti tam tikras nuostatas. Dėkoju toliau, ponia Kavalijo. Much, like to... Dėkuoju, pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti komisaro pranešimu ir jo informaciją apie mažaus verslo akto e, peržiūrą. Iš tikrųjų, mažos ir vidutinės įmonės sukuria labai daug darbo vietų ir norėčiau paklausyti, kaip ketinama kurti daugiau darbo vietų jauniems žmonėms mažose įmonėse, kadangi inovatyvios mažos ir vatinės įmonės gali būti labai patrauklios ir naudingos, kuriant darbo vietas jaunimui, kadangi jaunimas susiduria su aukštu nedarbo lygiu. Aš manau, žinau, kad tai yra labai svarbus klausimas jums, problema, kurią jūs suprantate ir ketinate spręsti. Komunikate Jūs neformuluojate plačiai siekiančių tikslų, jūs kalbate apie stebėsinos sistemas, gerųjų praktikų įgyvendinimą, apie ateities iniciatyvas, tačiau konkrečių plačiai siekiančių tikslų neformuluojate. Galbūt galėtumėte žengti žingsnį toliau, galbūt turi kokių nors idėjų, galbūt galima pasinaudoti kitų valstybių gerąją praktiką, e, sukuriant darbo vietas e, jauniems žmonėms. Mane. Dėkuoju. Dėkuoju komisarui, kad atvyko su mumis pasidalinti savo mini, mintimis šiais dviem svarbiais klausimais. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, dėl mažų ir vidutinių įmonių. Tai, ką mes išgirdome, yra susiję su konkurencingumu, o konkurencingumas yra labai svarbus visoms įmonėms. O kalbant konkrečiai apie mažas ir vidutinės įmonės, yra uh, tam tikrų aspektų, į kuriuos reikėtų ypatingai atsižvelgti. Labai svarbu, kad mažos įmonės galėtų gauti greitą prieigą prie finansinių rinkų, gautų kreditus. Ir čia problemų iškyla visose valstybėse, kadangi visos įmonės stinga kreditų. Taigi, kaip galima šioje srityje užtikrinti lankstumą darbo rinkoje. Kitas dalykas. Skaitmeninė rinka, vidaus rinka. Čia susiturime su panašiomis problemomis kaip e, bendrojoje rinkoje apskritai. Tačiau iškyla ir tam tikrų specifinių problemų. Pavyzdžiui, E, teisės aktų išsiskaidimas, kadangi yra teisės aktai reglamentuojantis vartotojų apsaugą, e, kitas sritis ir šitas išsiskaidimas galėtų yra, yra kliuvinys investicijoms. Ir paskutinis klausimas, kurį paminėjo anksčiau kalbėjusioji kolega, kolegė Ar nereikėtų pabandyti įtiekti kažką panašaus į mokesčių mokėtojo e, kodą arba numerį jauniems verslininkams, kad tie jaunieji ateities verslininkai galėtų būti įtraukti ir taip pat į bendrą verslo sistemą til kommissæren for at kaste sig ind i kampen for de små og mellemstore virksomheder. Dėkui, komisarė. Nenorėčiau, kad mes čia susiginčytume dėl smulkaus ir vidutinio verslo. Ponas komisaras e, minėjo galimybę gauti kreditus smulkiam ir vidutiniam verslui bei E, viešuosius pirkimus. Dabar mm, viešieji pirkimai yra atitinkama direktyva, kuri juos reglamentuoja. Aišku, kad smulkiam ir vidutiniam verslui nėra paprasta dalyvauti tokiuose viešuosiuose pirkimuose. Kai bus atliekama šios direktyvos peržiūra, reikia palengvinti uh, galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose bei pateikti mažesnius reikalavimus kapitalui, kurį turi turėti e, smulkios ir vidutinės įmonės, nes kitaip jos net negalės įsisteigti. Kalbant apie administracinę naštą, nėra jokios abejonės, kad e, vyriausybės valstybėse narėse stengiasi palengvinti smulkiam ir vidutiniam verslui gyvenimą. Bet realiai mes parlamente dažnai išgirstame, kad realiai smulkiam ir vidutiniam verslui tik užkraunama papildoma našla, našta. Taigi tokios įmonės neturėtų teikti ataskaitos apie visą tai, apie ką teikia e, stambusis verslas kas nors man turėtų paaiškinti, ką man daryti, kaip spėti išnagrinėti visus klausimus. Jūs patys nustatote darbo tvarkę pasitarę su savo koordinatoriais ir nesilaikote laiko e, limito. Toliau ponas Balčytis. E, gerbiamas komisarė, iš tikrųjų jau buvo pateikta keletas tokių klausimų ir man pačiam kilo tam tikras neramumas, kada jūs paminėjote, kad uh, viešųjų pirkimų direktyva planuojama būti peržiūrėta 2012 metais. Dėl prieigos prie finansų, jūs turbūt puikiai žinot, kokią mes turim patirtį ES, kada nuo 2008 metų du metus Europos investicijų banko 15 milijardų pragulėjo komercinėse bankos ir jie nebuvo e, pateikti smulkiam vidutiniam verslui. Toliau dėl e, jūsų paminėtų ponų paskirimo nuo kiekvienos valstybės Jūs paminėjot, kad jie diskutuos dar šitais klausimais ir teiks pasiūlymus. Todėl man konkretus klausimas, kiek jie planuoja diskutuoti ir kas tos pasiūlymus apibendrins ir kada mes iš tikrųjų turėsime nu, realius pasiūlymus, kad smulkiam ir vidutiniam e, verslui, vidutiniam įmonėm iš tikrųjų ateityje uh, ūkininkavimo ir verslo sąlygos pagerėtų. Ačiū. Ganz herzlichen Dank. Dėkuoju toliau ponas Denželis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, kalbėsiu trumpai. Kalbant apie mokėjimus, mes patvirtinome, patys patvirtinome atitinkamą direktyvą, tačiau būtų tikriausiai tikslinga gauti dar įgyvendinimo reglamentą tai direktyvai, nes yra numatyti 24 mėnesiai. Ir, o tai yra e, smulkioms įmonėms labai ilgas laikas, nes per 24 mėnesius jos gali tiesiog bankrutuoti, jeigu jos tik per 24 mėnesius e, gaus prieigą prie tam tikrų lėšų. Toliau kitas aspektas kaip būtų galima sumažinti e, atitinkamus terminus administracinėje sferoje, nes dažnai tie terminai nesutampa su stambiųjų institucijų numatytais terminais. Kita vertus, mes turime bandyti kažkaip skatinti jaunus verslininkus, mes turime E, skatinti tą e, kartų kaitą ir užtikrinti tuo pačiu testinumą, taip pat ir smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Jeigu, pavyzdžiui, firmos e, steigėjas norėtų perduoti tos įmonės vairą jaunesniai kartai, tai turi būti palengvinta galimybė. E, Pone pirmininkė, aš atsisakysiu savo pasisakymo, bet noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu ateityje mes turėsime tiek mažai laiko, tai norėčiau e, paprašyti jūsų, kad diskusijų pradžioje kiekvienos frakcijos vienas atstovas gautų galimybę pasisakyti. E, yra klausimas, kas turi užtikrinti tą sažiningumą. Ar, ar tik aš vienas, ar visi kolegos. Bet aišku, jūs esate teisus, tačiau man yra labai sunkus, sunku. Ar vis tik norite užduoti klausimą? norėčiau išsakyti dvi mintis. Visų pirma, akivaizdu yra tai, kad problema e, slypi valstybėse narėse, e, kalbant apie smulkaus verslo akto įgyvendimą. Todėl mes turime galvoti, kaip mes turėtume daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos rimtai žiūrėtų į šį dokumentą. Toliau yra visa eilė aspektų, dėl kurių aš galiu pasakyti, kad tos idėjos, kurias jie siūlote, ponia komisarė, yra geros, tačiau yra ir. E, trūkstam dalykų, kurių trūksta. Tai yra dėl e, investicijų, dėl. E, Dėl viešųjų pirkimų trūksta tam tikrų idėjų, toliau e, dėl e, inovacijų tiltų e, tarp smulkių įmonių. E, mūsų parlamentas jau yra priemęs ambicingesnius sprendimus. Dėkui toliau kolegė Sartori. Presidente, al komisario. Pone pirmininkė, per 30 sekundžių galiu užduoti tik vieną klausimą, nedaugiau. Mūsų diskusijose mes turėtume kreipti didžiausią dėmesį į įmonės. Mes nuolat kalbame apie pramonės, pramonę, o ne apie atskiras įmonės. Todėl siūlyčiau koncentruotis būtent į įmonę, į įmonės. Ypač kalbant apie smulkaus verslo aktą, tai yra labai svarbu, nes būtent čia reikia kalbėti apie įmonės. Dėkuoju toliau kolega Vidal Kvadras. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Sveikinu Jūs, kad Jūs siūlote tokias įdomias iniciatyvas. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Kalechą, pas, kad jis buvo paskirtas iš e, šį postą ir tikiuosi, kad jis veiks, e, dirbs taip pat puikiai kaip ir jo pirmtakas. Norėčiau užduoti Jums klausimą, ponė komisarė. Smulkios įmonės arba netgi labai smulkios įmonės sėkmė yra dažniausiai susijusi e, su tuo, kad ji perauks į vidutinę įmonę, tai yra, kad ji auktų, didėtų. Yra valstybių narių, kur e, dėja yra užkertamos tam galimybės, valstybės narės priema atitinkamus darbo teisės įstatymus, kurios, e, kurie neleidžia įmonės, įmonėms plėstis. E, tai yra e, tam tikras barjeras įmoniai, jeigu ji jau yra e, atitinkamo dydžio, tai tuomet uždedama tam tikra papildoma mokesčių, mokestinė našta ir ji tarsi yra, ta įmonė, kuri plečiasi, yra baudžiama per mokesčius dėl to. E, todėl dabar, negaiždamas laiko, norėčiau užduoti Jums konkretų klausimą. Ką komisija ketina daryti arba ką jūs planuojate daryti, kad tas pereimas nuo smulkios iki vidutinės įmonės nebūtų e, trukdomas per valstybių narių įstatymus. Nes tokiu būdu mes užkertame kelią sėkmingam verslui ir užkertame kelią joms veikti tarptautiniu mastu ir, ir skatinti inovacijas. Tack, herr ordförande, och tack, herr kommissionär. Eh, jag... Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisarui. Man buvo malonu girdėti, kad nėra jokios prieštaros tarp e, pramonės įmonių ir taip pat ir tarp e, siekio užsitikrinti žaliavų šaltiniais. Jūs kalbėjote, kad yra pakankamai resursų ir ES, tačiau kita vertus jūs kalbėjote, kad reikia keisti teisės aktus. Atsižvelgiant į natūrą 2000, čia aš matau esminį konfliktą, kadangi mes turime e, galvoti apie tausojančią gamybą, gamtą tausojančią gamybą. Todėl aš nečiau paklausti jūs, jūsų, ar jūs iš tikrai rimtai suvokėte, kad čia yra konfliktas? Merkis, pane Merkis, dėkuoju pirmininkė. Gamtos išteklių veiksmingumo iniciatyva ir taip pat išteklių klausimas yra susiję ir todėl reikia atsiminti, kad yra ir žaliavų e, komunikatas. Visą tai yra susiję. Aš vis dėlto pritariu, žinoma, jūsų iniciatyvai dėl to, kad reikia spręsti žaliavų klausimus ir užsitikrinti jais nepriklausomai iš užsienio ar iš Europos. Tačiau Kitas dalykas yra išteklių veiksmingumas, nesvarbu, kuriam, kuriame ramstyje tai atsispindėtų. Aš manau, kad kalbant apie išteklių veiksmingumą, nėra apskritai nieko konkrečiai pasakoma, kaip veiksmingai bus veikiama, kodėl nekalbama apie biomasę, kodėl nekalbama apie kitus alternatyvius šaltinius. Galbūt jūs galėtume pakalbėti plačiau šiuo klausimu. Gut, danke schön. Herr Kommissar, jetzt äh, traue ich mich gar nicht. Pone komisarė, nedristu jūsų prašyti tik trumpai atsakinėti į klausimus, nes jūs tikriausiai nespėsite vis tiek visus atsakyti. Uh, galbūt per penkias sakykite esminius dalykus, o likusius klausimus apžvelkite raštu. Dėkui. Pone. Pirmininkė, matau, kad kviečiat mane vakarienės. Nes, kad atsakyčiau viską, turėčiau čia praleisti visą vakarą. Bet aišku, jokauju. Trumpai norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų, kuriuos jau minėjau pristatydamas šias dvi temas - politinės gairės, atsakymas poniai Sartori. Aš norėčiau, kad ES pagrindinių prioritetų taptų ekonominė politika, tikra ekonominė politika. norėčiau, kad dėmesys vėl būtų gražintas tikrajai ekonomikai, ne finansam, ne, ne, o, o būtent tikrajai ekonomikai. Aišku, mes čia kalbame apie netaršę pramonę. Ir ar galime to siekdami uh, laikytis Lisabono sutarties, visa, kuri visą dėmesį skiria socialiniai rinkos ekonomikai. Mūsų tikslas yra kurti darbo vietas, kurti darbo vietas jauniems žmonėms. Turime pasižiūrėti į verslą. Verslin, verslas turi sukurti galimybės jauniems žmonėms, jauni žmonės turi dirbti ne tik ministerijose ar administracinį darbą, jie turi tapti jaunais verslininkais. Yra Erasmus programa skirta jauniem verslininkam. Ir mes taip pat turime skatinti naujų įmonių radimasi ir galimybę įmonėm dirbti, veikti E, sudar, sudarydami sąlygas gauti finansavimą. E, ponas Kvadras, ponia Karvalijo, noriu pasakyti, kad net prieš peržiūrėdami smulkaus ir vidutinio verslo akto, būtent šiem dalykam skiriam e, pagrindinį dėmesį. Parlamentas praėjusią savaitę patvirtino e, dokumentą susijusi su smulkaus ir vidutinio verslo forumu. Nes tokio forumo tikslas yra rasti problemas, išsakyti problemas ir tada e, rasti tų problemų sprendimą. Kai kurie minėjo prieigą prie finansų, e, ir galimybę pasinaudoti banko, bankų sistemą, mm, kad smulkios ir vidutinės įmonės galėtų gauti finansavimą. Tai yra problema. Tai yra problema ir mes turime užtikrinti, kad tokios paskolos taptų prieinamos. Londono birža parodė didelį susidomėjimą finansinėmis investicijomis į smulkų ir vidutinį verslą. Ir klausiau Londono biržos vykdomojo, paprašiau Londono biržos vykdomojo direktoriaus dalyvauti smulkaus ir vidutinio verslo forume. Kitas to forumo susitikimas vyks po kelių dienų ir, tad, ir jame jau dalyvaus Londono mm, biržos vykdantysis direktorius. Tas forumas yra atviras ir jis siekia rasti sprendimus smulkiam ir vidutiniam verslui. Atsakydamas ponui Vidal Kvadros ir ponia, poniai Kavalijo, mm, kai kalbame apie lengvesnę, geresnę galimybę gauti finansavimą smulkiam ir vidutiniam verslui. E, ir taip pat tai apima ir rizikos kapitalą. Turime informuoti investuotojus apie mm, smulkaus ir vidutinio verslo galimybės. Taip pat turime mm, siekti gyvendinti vieno langelio principą valstybėse narėse kitas dalykas, kuris padės įmonėm ir uh, atsižvelgs į verslininkų poreikius. bus toksai. Savo dokumente teigiame, kad sudarysime verslininkam antrąją galimybę, duosime antrąjį šansą. tai yra, kad sutrumpinsime tą trijų metų laikotarpį e, po bankroto, per kurį e, verslininkai turi padengti savo e, skolas. Čia turime galvoje dorus verslininkus, ne aferistus. Taigi, e, bandysime duodami tą antrąjį šansą, antrąją galimybę E, palengvinti verslo sąlygas. Bet komisija čia neturi tiesioginių teisėkuros teisių, e, skirtingai nuo vėluotų mokėjimų teisės akto. Kai Romoje pristačiau smulkaus ir vidutinio verslo akto peržiūrą, Ir kai paprašiau Romos e, ministro, kad paskatintų to akto kuo greitesnį gyvendinimą, tą patį darysiu Vokietijoje, Bulgarijoje, Jungtinėje karalystėje, e, kai pristatinėsiu šį dokumentą. Kita tema. E, kaip padėti smulkiam ir vidutiniam verslui aukti ir patekti į pasaulinę rinką, į tarptautinę rinką ir būti konkurencingesniam. Maničiau, kad komisija jau nuveikė nemažai šioje srityje, bet planuoja nuveikti ir dar daugiau. Čia geriausias modelis būtų taip vadinami klasteriai. Kai didelės įmonės ir mažos įmonės ver, veikia kartu, tada didėja jų konkurencingumas taip pat ir tarptautiniu mastu. Ir smulkios ir vidutinės įmonės tada tampa didesnės sistemos dalimi, kuri ir inovacijų taip pat sistemos dalimi. Kitas inovacijų aspektas yra švietimas. Jau kalbėjau su e, komisarė Vasilių ir jau planuojame renkti mm, seminarą, kuris bus skirtas švietimo, švietimo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimui. Biurokratija šį klausimą iškėlė ponė Nyblė. Mes tikimės, kad patobulės visos visi ES teisės aktai ir tas smulkaus ir vidutinio uh, verslo įmonių aktas bus kaip lakmuso papirėlis, kuris rodys, kaip gerėja įstatymai ES. Mes norime, kad smulki ir vidutinė įmonė, teikdama ataskaitas, teiktų informaciją tik vieną kartą. Ir tą akcentuosime ir valstybėse narėse, kai jos perkels direktyvas į savo nacionalinę teisę. REACH reglamentas. jis jau yra paskelbtas visomis kalbomis, bet mes stengiamės, kad smulkios ir mikro įmonės e, galėtų dalyvauti ir sumažinome mm, mokesčius e, dalyvaujant REACH E, programuose, e, ryč įgyvendinimo procese, tai yra sumažiname mokesčius vidutinėm įmonėm 60 procentų, o mikro įmonėm 90 procentų, kad galėtų dalyvauti įgyvendinant su ryč susijusiuose projektuose prima di passare alle materie prime, mi pare di aver risposto complessivamente. Prieš pereidamas prie žaliavų, ko gero galiu pasakyti, kad atsakiau į nemažai klausimų, kurie buvo pateikti. CO2 išmetimų sumažinimas. Kol neturėsime visuotino susitarimo, globalaus susitarimo, nemanau, kad galime prašyti Europos įmonių mažinti tuos išmetimus daugiau kaip 20 procentų, nes tai neigiamai paveiks mūsų konkurencingumą. O kalbant apie tai, kad Europos darbo rinka yra per griežta, galbūt taip, taip yra, bet mes turime apsaugoti darbuotojų, darbininkų teisės. Pone, ponas Vidal Kvadros buvo teisus, sakydamas, kad kai kartais tos įmonės, kurios nori aukti, yra kaip ir baudžiamos, bet manyčiau, kad pasinaudojant tą klasterių sistemą m, mm, galėsime to išvengti žaliavos. Natūra 2000. mes kol kas paliekame ją neliesdami. Mes tiesiog keisime, Natūra 2000 pačios nekeisime, bet keisime šiek tiek įgyvendinimo uh, taisyklės. Dabar kalnakasyba numatyta inovacinė partnerystė. Tai yra susiję iš dalies su gyventojų senėjimu, o kita e, inovacijų partnerystė yra susijusi su perdirbimu. Ir visa tai yra susiję su aplinkosauga. Ir tikiuosi, kad daugelis įmonių dalyvaus šiuose partnerystėse, šioje inovacijų partnerystėje. Nes labai svarbu vykdyti e, tyrimus šioje srityje. Čia turiu galvoje ir rietuosius metalus. Tai yra platis rytis ir tikiuosi, kad Europos parlamentas aktyviai dalyvaus įgyvendinant inovacijų partnerystę. Energijos efektyvumas, ponios Merkis pasiūlymas yra man visiškai primtinas, aš į jį atsižvelgsiu ir pabandysiu užtikrinti, kad kai kalbėsime apie inovacijų partnerystę, taip pat e, skirsime pakankamą dėmesį ir energijos efektyvumui, energetiniam efektyvumui. Turime nuolat dirbti, nes situacija keičiasi ir visos iniciatyvos tikrai bus sveikintinos, o mūsų ryšys su parlamentu yra labai svarbus. Parlamentas gali ženkliai prisidėti ir prie žaliavų strategijos, nes bus diskusijos. Aš visad esu atviras naujom mintim, naujam mąstymui Ir galiausia, ką norėčiau pasakyti, ką gali parlamentas padaryti. Aš tiesiog pasakiau, aš ilgai esu dirbęs parlamente ir noriu pasakyti, kad parlamentas turi dirbti taip, kaip ir anksčiau dirbo, turi skatinti valstybės ir, ir tarybą valstybės narės ir tarybą, kad būtų įgyvendinta pavėluotų mokėjimų direktyva. Ir čia parlamento, ini... parlamento iniciatyvos yra labai svarbios, kai mm, e, priimamas teisės aktas, parlamentas, parlamento iniciatyva turėtų neleisti užmigti. Ir jei parlamentas pateiks savo idėjas dėl smulkaus ir vidutinio verslo, manau, kad mūsų diskusijos šiuo klausimu bus tik dar vaisingesnės. Manau, kad pirmininkas mane kviečia pietum, tai tuo ir baig... vakarienės, tai tuo ir baigsiu. Dėkoju visiems, ypač vertėjams, kurie dirbo ilgiau ir norėčiau visų jūsų paprašyti, kiek įmanoma greičiau palikti šią salę, nes tuo jau pat prasidės koordinatorių posėdis. Todėl tikrai visų prašyčiau labai greitai išeiti iš salės. Excuse me. Thank you, Sidney. Thank you very much. Excuse me, but no, no, no. it's so much. Don't worry, don't worry. No, no. Next time, more time to be, okay? Muy bien. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay.